Allora, possiamo iniziare i lavori della Commissione? Comincio con l'informare la Commissione sul... Labas rytas, norėčiau pradėti posėdį ir pirmiausiai informuoti, dėl ko susitarė vakar koordinatoriai. Ir tikiuosi, kad jų rekomendacijos komitetas patvirtins visas iš karto. Pirmiausia, buvo sutarta peržiūrėti 160 straipsnio taisyklę ir pagrindinį pranešimą rengs EPP frakcija. Tai susiję dėl tarybos prezidento kadencijos. Kitas dalykas tai priekybos susitarimai ir jų turinio apriepties išplėtimas toliau. 50-51 taisyklė dėl asocijuotojų komitetų ir galimybės pateikti keiti, pasiūlymus dėl pakeitimų tiesiogiai plenariniai sesijai, aišku, prieš tai juos išanalizavus komitete. Ketvirtas punktas - tarp valstybinis susitarimą su taryba dėl kai kurių Lisabono sutarties aspektų. Žaliųjų frakcija labai suinteresuota ir toliau delegacija į Lenkiją du iš socialdemokratų, du iš EPP ir po vieną iš kitų frakcijų. Ir a, dar pokalbis su komisijos nariu Češkovski. Įgaliojimai parengti, leidimas parengti pranešimą. Dėl valstybių narių atsiskirimo. Ir galiausiai norime paprašyti pono Sairo, kad jis informuotų apie Vengrijoje vykdomą konstitucinę reformą. Mes taip pat išsameu panalizuosime elektroninio balsavimo klausimą, bei taip pat elektroninės įrangos naudojimą peticijoms. Labai svarbu, kad mes nedubliuotume to darbo, kurį atlieka komisija. Taip pat mes turėjome renkti peticiją, bet atsisakėme ją renkti ir tai yra valstybių narių atsisakymų tam tikrų valstybių narių vienetų atsiskirimas, bet e, šis klausimas nepriklauso mūsų kompetencijai. Dar buvo smulkus klausimai, tai yra balsavimo teisė, ES piliečių dalyvavimas rinkimuose gyvenant ne savo kilmės šalyje. Ketvirtasis pranešimas dėl pasiūlymo raštų, kuris turi būti pateiktas iki kovo 22 dienos. Ir galiausiai ponas Devygo prašė surenkti neeilinį posėdį kovo 22 dieną po pietų Strasbūrę. Ne, pirmininkas atsiprašo, ne Strasbūrė, o Bruselėje. Kad dar kartą galėtume apsvarstyti 128 Lisabono sutarties straipsnio poveikį. Šis klausimas labai rūpiai. Tikiu, kad komitetas patvirtins visus šios klausimus. Panas Vantydo. Pone pirmininkė, jūs ką tik pateikėte pasiūlymus ir svarbiausias dalykas mano galva išklausyti, ką ponas Brokas ir ponas Gvalteri galėtų pasakyti prieš plenarinį posėdį prieš balsavimą. Mes norėtume išgirsti jų nuomonę apie dėrybų rezultatus, nes jiems buvo suteiktas įgaliojimas dėrėtis po to, kai praėjusį pirmadienį mes atitinkamai balsavome savo komitete. Aš manau, kad būtų gerai susitikti iki plenarinės sesijos ir išklausyti pranešėjus bei atitinkamai suderinti jausmus su kitomis politinėmis frakcijomis. Jūs žinote, kad e, politinių frakcijų posėdžiai Briuselėje vyksta labai trumpai ir niekada neužtenka laiko diskusijai. Todėl aš manau, balsavimas plenarinėje sesijoje būtų sklandesnis, jeigu mes galėtume e, informuoti savo politinės frakcijas e, apie pono Bruko, pono Valtierį nuomonę. Pirmininkas. galiu pritarti šiam pasiūlymui. Koordinatoriai jau pritarė. Taigi, noriu paklausti, ar komiteto nariai neprieštarauja koordinatorių rekomendacijoms. Jeigu ne, tai kovo 22 dieną po pietų mes daugiau sužinosime, kaip ponas Brokas ir ponas Goltieri pristatys reikalo esmę. O dabar pereikime prie mūsų šios dienos darbo tvarkės. Ir pirmasis klausimas yra Andrew Duff pranešimas. Žodis ponui Daf. Labas rytas, ponia pirmininkė, labas rytas visiems. Labai ačiū, kad jūs laikotės duoto žodžio, jo lab, kad pateikta daug pasiūlymų dėl pakeitimų, dėl rezoliucijos, kurios esmė įvairūs pakeitimai susijęs su visuotinė rinkimų teisė. Žinia, kad struktūra šiuo atveju reikalo yra labai sudėtinga, todėl mes turime labai nuo užtikrinti visų trijų dokumentų nuoseklumą. Tai yra rezoliucija, teisės aktas ir Lisabonos sutartis. Norėčiau paminėti kai kuriuos pakeitimus, tuos, kuriuos pats pateikiau. Pirmiausia, 25 pakeitimas, kuriuo atkreipiamas dėmesys į tai, kad šiuo atveju kalbame apie parlamento teisėkuros iniciatyvą. Ir todėl šis rytis priklauso protokolo dėl nacionalinių parlamentų taikymo sryčiai. Du nacionaliniai parlamentai subsidiarumo gaus dokumentą, kurį reikės jiems vėliau patvirtinti. Ir manau, kad reikia sustiprinti Eurostato funkciją, nes labai svarbu užtikrinti duomenų palyginamumą ir gauti tikslius duomenis, ypač apie valstybių narių gyventojų skaičių. Taip pat siūloma keisti Lemesur Simerin formulę susijusią su proporcingumu. Manau, kad reikia ją keisti nepriklausomai nuo to, ar bus galų gale susitarta dėl matematinės formulės. Akivaizdu, kad tokiu būdu mes sustiprintume savo gynybinę poziciją, jeigu mūsų sprendimai būtų apskusti teisme, turiu galvoje regresuojant proporcingumo principas. ir jeigu tuo principu būtų pasinaudojama neteisėtai. Bet visą tai reikia įrašyti į teisės aktą, pasinaudojant mano pasiūlytą formuluotę. Dar yra 136 pasiūlymas, kuriame aš pateikiu kompromisinę formuluotę. Dar porą pastabų dėl keletos kitų svarbių pakeitimų, kuriuos pateikė kolegos. dėl to, kad neįtin gerai moku vokiečių kalbą. Aš gal ir ne viską gerai supratau, bet dėja iki kitos savaitės mes nesulauksime kolegų vokiečių pasiūlymo vertimo į anglų kalbą. Ir todėl galbūt ne visiškai tiksliai supratau, ką siūlo kolegos, pona Šoflin. Užsimena pasiūlyme apie 93 trečių metų direktyvą numeris 109 ir siūlo ją peržiūrėti. Aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad šiuo atveju parlamentas jau išreiškė savo nuomonę, mes keitėme ją, tačiau turi būti labai aiškiai pasakyta, ko mes norime. Įtariu, kad komisijos nariai Ševčevič vėliau šiuo klausimu pasisakys. Mes norėtume, kad būtų peržiūrėtas komisijos pasiūlymo straipsnių turinys, nustatant rinkimų teisę europinių lygių. Ir aišku, linkime komisijai kuo geriausios kloties šiame darbe. Ponas Galtieris siūlo keisti sutartį taip, kad būtų aišku, jog Europos vadovų taryba tvirtina procedūrinius pakeitimus, kurie buvo patvirtinti vienbalsiai. Taigi svarbus dalykas vienbalsiškumas šiuo atveju ir Europos vadovo taryba turi tvirtinti vienbalsiškai. Aš irgi linkiu kolegai sėkmės, bet galiu pastebėti, kad neabejotina jungtinėje karalystėje, keičiant sutartį, vis tiek turės būti surinktas referendumas. Ir tikiu, kad Britai balsuodami referendume elgsis išmintingai. Toliau 70 ir 71 pakeitimas, kuriuos teikia APP ir socialdemokratai. Šiuo atveju mano siūlomas tarp valstybinio balsavimo sąrašas aš pasiūliau <clears throat> ir e, jie siūlo pusiau atvirą sąrašą. Tokiu atveju vienintelė galimybė būtų balsuoti už grupę kandidatų kuriuos siūlo politinės partijos. Aš pasisukau prieš tokį pasiūlymą ir sąžiningai galiu pasakyti, kad mano galva tokiu būdu pati balsavimo reforma nukentėtų, nes piliečiams būtų atimta teisė balsuoti laisvai savo nuožiūrą. Nes tarp valstybinis balsavimas vis tiek aprieps tiek balsavimą už atskirą kandidatą ir už atskiros valstybės narės pilietį kandidatą. Ir tai yra labai svarbu, kai bus balsuojama pagal tarp valstybinį sąrašą. O manau, kad 70-71 pasiūlymas žengia priešingą linkmę. Ir manau, kad per daug būtų pagal tą pasiūlymą suteikta galių Europos politiniam partijam. Aš žinote, pasisakau už tokias partijas, bet suteikti jiems neribotą galę sudaryti baigtinį sąrašą, man atrodo, yra netinkamas žingsnis, kuris nublokštų mus atgal. Žaliai, Džeraldas Hepneris atrodo nėra posėdėje, bet aš manau, kad jisai siūlo 25 tos kandidatus, apie kuriuos kalbame, išskirti iš 751 dabartinio kandidato. Ir nemanau, kad tai būtų gerai. Pone Belyje norėtų padidinti tarp valstybinio sąrašo kandidatų skaičių nuo 25 iki 27. Aš suprantu, kokią logiką jie grindžia savo pasiūlymą, bet aš įsivaizduoju, kad dėl to kiltų nesupratimas. Nes atrodytų tada, kad kiekviena valstybė narėje galėtų turėti po papildomą, po vieną papildomą parlamento narį, bet tikrai netokia reformos esmė mano kolega iš Jungtinės karalystės, atstovaujant iš Škotijos nacionaliniai partijai, teikia pasiūlymą dėl <clears throat> regionų pagrindų sudarytų rinkimų apygardų valstybėse narėse. Panašių pasiūlymų teikia Suomijos ir kitų skandinavų valstybių atstovai, kurie norėtų, kad būtų sudaryto, auto, sudarytos autonominės apygardos, kai kurios salos, kurioms atstovaujama Europos parlamente, bet aš nemanau, kad įmanoma tokį dalyką užtikrinti šiuo atveju, kai kalbame apie tiesioginę visuotinę rinkimų teisę. Jau patys Suomiai turi susitvarkyti, kaip jie organizuos rinkimus savo šalyje ir kaip bus atstovaujama autonominiams sritims. ECR frakcija, kurios atstovų šiandieną taip pat nematau, bando atsisakyti tarp valstybinių sąrašų. Mes žinome, kokia yra jų pozicija šiuo klausimu ponas Gererio ir ponas Baltieri siūlo struktūrinės ir esminės e, pataisas mano siūlomam protokolo pakeitimui dėl privilegijų ir imunitetų, neliečiamybių. Norėčiau jas perspėti, kad, man atrodo, tą reikia daryti pirminė, pirminiuose teisės aktuose, pagrindiniuose teisės aktuose, o reglamente antriniuose teisės aktuose. Kažin ar būtų įmanoma nustatyti parlamentarų neliečiamybę, privilegijas supranacionalinių lygmenių, bet aišku, galime apie tai pasikalbėti. Ponas Gualtieri ir keletas kolegų iš Italijos pasiūlė ši, šiokius tokius e, pakeitimus dėl asmenų, kurie yra teisti, kurie negalėtų dalyvauti parlamento rinkimuose. Nacionalinis, e, nacionalinė pozicija yra visiškai kitokia toje valstybėje, bet pats pasiūlymas yra įdomus. Tokiu būdu gal ir parlamentas netgi subirėtų, kas žino, kaip ten būtų. Bet galime irgi apie tai pasikalbėti. Kalbant apie matematikos, matematinę formulę, aš norėčiau iš principo laikytis to sprendimo, dėl kurio bandome, kurio bandome sutarti dėl matematinės formulės. Tai turi būti skaidri, tikslinga, konstitucinė ir teisiškai tvirta formulė, kuri atsilaikytų prieš e, teismus, prieš bylas teismuose. Na ir tie, kurie nori ieškoti kitokios formulės arba bandyti iš vis tos formulės atsisakyti, tuomet galiu jų paklausti, kaip jūs ketinate apginti parlamento interesus, kai bus keliamos bylos bylos, kurios ir Vokietijos žemėje, vienoje iš Vokietijos žemių jau yra teismų, teismų yra keliamos. Taigi aš manau, kad Kembridžo universiteto pasiūlyta formulė, kompromisinė formulė, tą tyrimą užsakėme mes patys, formulė, dėl kurios yra susitarta. Bent jau susitarė konkuruojantys matematikai, formulė, kuri tenkina griežtus sutarties reikalavimus dėl viršutinių ribų ir dėl dydžio reikalavimų. Ir taip pat atitinka regresinio proporcingumo principams. Taigi ta pasiūlyta formulė tenkina mūsų ambicingus tikslus. Na ir sistema, dėl kurios susitarsime, turės būti pakankamai lanksti, kuri išgyventų ne vieną parlamento kadenciją ir taip pat atsispirtų politiniams spaudimams. Na ir norėčiau akcentuoti tą paskutinę mintį, Nes aišku, galime grįžti prie tų politinių susiskaldimų, kurios, kurių buvo anksčiau. Tačiau turime savęs paklausti, kiek yra to politinio bešališkumo ir kiek yra politinių preferencijų. Geraldo Hefnerio pasiūlymas. Parabolinė formulė, pagal kurią yra savavališkas ga, galių funkcionavimas ir buvo atlikti atitinkami testai, bet man atrodo, kad ta formulė yra nepakankamai proporcinga, bent jau mažiau proporcinga nei Kembridžo kompromisinė formulė. Na ir paskutinėje ataskaitoje, kurią parengė Kembridžo universiteto matematikai, ta, ta ataskaita visiems jums yra išdalinta, reikia ją atidžiai ir tinkamai perskaityti. Dabar kalbant apie darbo eigą, procedūrą, man aišku įdomu būtų išklausyti kolegų, bet aš siūlyčiau šešėlinių pranešėjų susitikimą surenkti antradienį, kitą antradienį, penktą valandą po pietų. Ir tuomet aš pateikčiau kompromisą, kuris būtų grindžiamas Kembridžo kompromisinės formulės pagrindu. Ir tokiu būdu parengtumėme tos formulės pristatymą ir galėtumėme ją pritaikyti mm, keliose parlamento kadencijose. Taip pat e, norėčiau paprašyti, kad komitetas, komiteto neįlinis posėdis būtų surinktas 7 dienos rytą Strasbūrė, kad galėtumėme pristatyti frakcijų diskusijų rezultatus, frakcijų diskusijų, kurios vyks Strasbūrė. Ir tada galėtumėme balsuoti jau kito mėnesio 19 dieną, kaip ir buvo susitarta anksčiau. Bene, grazie, onorevole Daff. Adesso... Ačiū, ponia Daff daug norinčiųjų pasisakyti, o 10 valandą reiks pradėti balsavimą. Taigi, turėsiu jūsų paprašyti nekalbėti ilgiau nei 3 minutės. Kolega Šorflin pirmasis, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkui ponui DAF už tokį nepaprastai įdomų ir svarbų pranešimą net, nekyla mums dėl jo didelių problemų, taip pat ir dėl tarptautinių sąrašų. Vienintelė abejonė būtų tokia, aš suprantu, kodėlgi jie turėtų būti pusiau atviri, kad nesuteiktume pernelik daug galių partijų vadovybei, tačiau jeigu sąrašai bus tikrai pusiau atviri, tai galimybė, jog bus balsuojama pagal nacionalinius, pagal nacionalinės prielaidas e, yra netmestina. Na, nepamirškime, kad tai nėra pats demokratiškiausias elgesio būdas. Aš nežinau iš tiesų, koks yra teisingiausias sprendimas. E, balsavimas pagal tautybę turi tiek pliusų, tiek minusų. ir aišku, pilietybė yra svarbus faktoras, nepriklausomai nuo įvairiausių skirtingų argumentų. Tai jeigu mes e, norime galvoti apie tarptautinius sąrašus, tai turime tą daryti labai rimtai, reikia galvoti apie naują e, balsavimo sistemą, kuri šiuo metu nėra pakankamai gera, taip pat duomenų teikimo pajėgumai nėra patenkinami Taigi regime, jog mūsų laukia didelis iššūkis. Taip pat e, e, visa tai e, turėtų padėti užtikrinti sėk... tarptautinių sąrašų sėkmę. Vienintelė problema yra susijusi su matematinė formulė. Jeigu pažvelgsime šyrit gautą ataskaitą, e, suvoksime, kad vidutinio dydžio šalis, šalis nukenčia labiausiai. Kembridžo kompromisas gali būti matematiškai tobulas, tačiau politinės pasiekmes vidutinio dydžio šalims yra tikrai neprimtinos be Vokietijos didžiosios valstybės daugiausia laimi. Aš nemanau, kad e, tai būtų puikus e, pagrindas pradėti darbą, nes e, euroskeptikai gautų papildomų argumentų visose šalise ir taip pat kiltų abejonių, na, ar duoda narystė ES naudos. Aišku, mano kolegos Vengrijoje, tikrai apsidžiaugtų, jeigu sumažėtų vietų skaičius nuo 22 iki 17. Viena, aišku, tai yra visiškai neprimtina. Na, turiu apgailę stauti, kad tokia yra situacija. Aš suprantu visą politinę svarbą ir tiesiog būtinybę turėti teisiškai neprimtiną nepriklausomą ir visiškai nepajudinamą formulę ir tai padėtų išvengti ginčių reikėtų praeitie, bet dėl politinių priežasčių tokios formulės palaikyti tikrai neįmanoma. Ir dar keletas smulkmenylių nuoroda į etninės mažumas turėtų būti taikoma visoms tautiniams mažumoms, o daugiau. Pranešimas tobulas. Ačiū Polui Daf už tai, kad jį parengė. Dėkui. Ačiū. Atsiprašau, kad taip tenka riboti pasisakymą laiką. Kolega Gvaltėri, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai kad šiam pranešimui buvo pateiktas toks pakeitimų skaičius, liudyje jo svarbą. Akivaizdu, kad kolega pateikė neeilinį pranešimą. Jis yra tikrai įkvėpintis ir tuo pačiu nepaprastai sudėtingas. Aš norėčiau išdėstyti mūsų frakcijos poziciją ir aptarsiu ją iš eilės. Pirmiausia, pradėsiu nuo tarp tautinių sąrašų. Tai tikrai ginčytinas klausimas, nereikia e, to neikti. Yra argumentų pasisakančių už tokius sąrašus, tačiau jie sukelia nemažai ir sunkumų. Tačiau kartu tokie sąrašai yra DAF pranešimo esmė. Mes e, planavome pateikti pakeitimą, kuris e, leistų pasirinkti ne visiškai uždarus sąrašus, nes e, tokiu būdu išvengtumėme balsavimo pagal pilietybę ar pagal nacionalinius sentimentus. Ir aišku, reikia galvoti apie tai, pirm, kokius pirmenybinius balsus duosime ir kiek jų bus. Galima teikti dvigubą pirmenybinį balsą, o gal reiktų jų visiškai atsisakyti. Toliau o, pateikta formulė, ji atitinka tris kolegos DAF iškeltus kriterijus ir ji apskritai atitinka tą pagrindinį kriterijų didesnis ir geresnis proporcingumas. Es turi geriau atstovauti savo piliečius, jos, na, jo nariai turi mm, geriau atspindėti e, valstybės nares, jų gyventojų skaičių. Žinoma, formulių gali būti įvairiausių. Ir tas regresyviškumas turi būti, bet neturime užmiršti ir proporcingumo. Taigi, taigi turi būti tam tikras bazinis skaičius plus 5. Tačiau mūsų sprendimas turi būti toks, e, kad jis susilauktų daugumos e, palaikymo. Taigi mums reikia naujo metodo, ambicingesnio metodo. Norėčiau patikslinti, kad mes siūlome iš dalies keisti sutartį, sukuriant sąrašą, tačiau tam reikalui Ne, yra nemažai balsų raginančių surinkti referendumą. Tačiau parlamentas mano, kad sutarties keitimas turi būti e, pagal sutarties principus. Ir jeigu Lisabono sutartis nustato, kad parlamentas, parlamentą sudaro piliečių atstovai, ir akivaizdu, kad taryba, kurioje taip pat yra atstovaujami piliečiai, turi tarti savo žodį. Tačiau tai yra tam tikras prieštaravimas. Ir jeigu mes vis dėlto e, kišime nagus prie sutarties, ko nori ir ponas DAF ir e, nemažai kitų frakcijų, tai turime paliesti ir problemos esmę Parlamento sudėti negali nuspręsti vienašališkai taryba, viskas turi vykti pagal bendro sprendimo procedūrą, e, dirbant kartu parlamentui ir tarybai. Taigi toks, tai yra mano pakeitimo esmė. Neapsiribokime tik formulę, bandykime e, užtikrinti parlamento vienybę dėrybose su taryba. ir taip pat yra kolegos Hefner formulė, taip pat yra siūloma taikyti vėrius kitokius metodus. Ir žinoma, reikia galvoti apie procedūrinius klausimus, kaip bus vietos paskirstytos ar perskirstytos. Aš savo pakeitimais į tai duomenį atkreipiu Pirmininkas ragina baigti pasisakymą. Taigi, sudėtis yra svarbus aspektas ir procedūriniai klausimai taip pat turi būti paliesti, nes tokia logika turime vadovautis. Ir vietoj to, kad galvotumėme apie tai, kad kažkas nustatys kitų e, rinkimų EP datą, turime pasiekti, jog tą datą nustatytų einamosios kadencijos parlamentas. Turime pasiekti, kad parlamentas, e, parlamento likimas būtų e, svarstomas pagal bendro sprendimo procedūrą. Negalima, jog viską nuspręstų taryba jau vien dėl to, kad parlamentas tiesiogiai yra išrenkamas piliečių. Ir dar vienas svarbus aspektas. Daugelis kolegų iš įvairių frakcijų bando keisti įvairius straipsnius, ypač dėl nacionalinių teisės aktų. Nemanau, kad tą reiktų čia daryti. Pirmos straipsnių antroji dalis. Vienas vienas parašyta. Atsiprašau, kalbėtojas, ne tą dalį pažvelgiau. Tačiau šiaip ar taip mes galime e, rasti išeiti nacionaliniu lygmeniu, nepažeidžiant uh, E, atvirkšnio proporcingumo principo. Galima e, galvoti apie nacionalinės kvotas ir jos paskirstytos būtų į tam tikras regioninės e, kvotas. Taigi nesvarbu, kokie būtų rinkimai - nacionaliniai, regioniniai ar vietos viskas turi vykti pagal bendrą principą, iškylanti virš nacionalinių skirtumų, to pakeisti neįmanoma. Ir toliau dėl nuteistųjų asmenų yra e, nustatyti trys nusikaltimai, pavyzdžiui, neteisėtas lėšų pasisavinimas, korupcija, kaip pavyzdys. Ir taip pat bausmė, kurios ilgis yra didesnis nei 3 metai. Taigi e, galėtų būti užduodamas Europinis e, arešto orderis. Ir pagal tai reiktų vadovautis. Ačiū. Labai trumpai kalbėsiu. Pritariu, kad kolegos Andrew Duff pranešimas yra labai įspūdingas, tačiau yra tam tikrų pasirinktų variantų, kurie yra visiškai nepriimtini. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, jog suprantu, kodėl buvo pasirinktas preferencinis balsavimas, tačiau nemanau, kad Andrew Duff mano, kad 27, 27 nariai tarp valstybiniuose sąrašuose sukels rizikos. Nes tai yra šiokia tokia grėsmė tam tautiškumo principui. Tačiau nemanau, kad tai prieštarauja tai galimybei turėti 27 narius ir pasirinkti, ir, ir, ir pasirinkti tokią rinkimų sistemą. Ir tikrai stebina tai, kad čia yra pasirinkta ši formulė. Aš pirmiausia norėčiau paneigti mintį, kad tai yra pasiektas kompromisas dėl šios formulės. Joks kompromisas nebuvo pasiektas dėl šios formulės. Yra čia matematikų, kuriuos kažkas pasirinko ir kurie išvedė tą formulę. Bet mes tikrai tame nedalyvavome. Mes tikrai nepritarėme jokiam kompromisu. Joks kompromisas nebuvo pasiektas. Kompromisas įmanomas, kai yra susitariama. O aš maniau, kad įdomu buvo atlikti tokias studijas ir po tų studijų jau siekti sprendimo. Bet čia tikrai nebuvo pasiektas joks kompromisas. Taigi visiškai atmetu netgi tokią formuluotę ir mintį, kad pasirink, pasirinkta yra neutrali, nešališka formulė. Visi rinkimų metodikai žino, kad Jokia sistema nėra neutrali, jokia formulė negali būti neutrali. Šių formulių rezultatas yra labai aiškus. Tokiu būdu yra bandoma suteikti tam tikrą svorį didžiosioms valstybėms ir sumažinti vidutinių valstybių svorį - Švedija, Austrija, Vengrija, Čekija, tokios valstybės akivaizdžiai atsiduria į nepavydėtiną padėtį. Tokiu atveju. Taigi tikrai tai nėra neutrali formulė, tai nėra nešališka formulė, tokių formulių apskritai nėra. Taip pat nepritariu jūsų minčiai, citatai dėl konstitucinio teismo. Nėra, negalima lyginti europinę, europinį politinį balansą ir Vokietijos politinį balansą. Netgi vokiečiai ne Bundestage, bet Bundesrate balsuoja skirtingai, rinkimai vyksta skirtingai, nepro, neproporci, neproporciniai yra e, rinkimai ir sprendimai taip yra priimami. Taip yra mūsų taryboje. Lyginant ją su Europos parlamentu, tai rink, sprendimų prieimimo procedūros yra visiškai kitokios ir negalime to lyginti. Taip pat kolegai Andrew Duff norėčiau pasakyti, kad aišku diskusijos yra labai įdomios, gilios, tačiau jūs linkite mums sėkmės, tai aš irgi savo ruoštų norėčiau jums palinkėti sėkmės su savo matematinė formulė. Grazie. Onorevole Efner, sempre raccomandando la... Ačiū. Pone Hefneri, kiek galima trumpiau, prašau. Ačiū. Pone pirmininkė, mėly kolegos, mano nuomonė, turime e, išvelgti e, ir pripažinti Andrew Duff pasiekimus dirbant prie šio pranešimo, jis stengiasi stumti reikalus į priekį ir čia regiu du pagrindinius e, tikslus Europos europiniai rinkimai turi būti tikrai europietiški ir jie turi tapti demokratiškesniais. Palaikau mintį, kad būtų sukurta europinė rinkiminė apygarda, kurioje dalyvauti 25, e, kurie būtų išrinkti 25 e, kandidatai. Europiečiai turi turėti galimybę balsuoti ne tik už nacionalinių partijų parengtus sąrašus, bet ir už europinius sąrašus. Ta mintė aš palaikau. Taip pat palaikau sieki EP vietų paskirstimą mm, apskaičiuoti pagal bendrą formulę ir ji turėtų išsklaidyti įtarimus, kad e, susitarimai pasiekti užkulisiniais žaidimėliais, darant nuolaidas ir panašiai. Tas turi būti aišku tiek e, visiems europiečiams, tiek e, nacionalinėms vyriausybės. Jeigu norime to siekti, turime štai ką daryti. Visas e, reikalas turi būti teisiškai nepriekaištingas, kad nekiltų problemų dėl konstitucinių klausimų. Taip pat reikia ieškoti sąjungininkų, reikia rinktis kelią, kuris lauktų mažiausia pasipriešinimo ir daugiausia palaikymo. Manyčiau, kad vietų perskirstimas būtų realistiškesnis, jei būtų jis panašesnis į dabartinį, dabartinį vietų paskirstimą. Taigi prisim, prisiminkime klausimą ir aš e, tris kartus uždaviau klausimą, nes man tas, ta formulė sukelia didelių problemų ir aš klausiau tris kartus ir man tris kartus buvo atsakyta kitaip neįmanoma. Galiausiai buvo pasakyta, kad kitos formulės neduoda norimo rezultato, nesigauna 751 narys ar panašiai. Aš pateikiau kitą formulę. Tikrai ne dėl to, kad noriu, jog jai visi pritartų. Manau, kad neįmanoma teikti politikoje, jog egzistuoja tik vienintelis teisingas kelias. Aš e, noriu parodyti, kad tų kelių yra daugiau. Aš siūlau kelią, kuris būtų daug artimesnis dabartiniam vietų pasiskirstimui Europos e, parlamente. Aš e, pagal pavyzdį kreivėje e, tą noriu parodyti. E, vidutinė dydžio valstybės praranda vietų daug mažiau nei Endriuda mm, formulėje ir didžiosios valstybės net tiek daug vietų gauna. Taigi atvirkštinis proporcingumas turi užtikrinti lygybę. O Kembridžio formulė kyla tiesiai viršų ir po to yra užbrėžiama rib, Ba, o mano e, siūlomos formulas e, e, kreivė yra daug tolygesnė. Ji turi atspindėti visų interesus. Negalime nubraukti ribą ir didesniem valstybėm neduoti norimų vietų. Ir man tikrai nerūpi matematiniai dalykai, man rūpi tai, jog viskas būtų sąžininga ir teisinga ir viskas yra parodyta grafike, kai bus paskirstamos vietos. Ir mes regime, kad jeigu vietų, jeigu kreivė staigiai kyla į viršų ir po to išsilygina, tai rodo, kad gyventojų skaičius nėra esminis, e, esminė prielaida vietoms gauti. Taip pat reikia atsižvelgti ir valstybių narių skaičių, į politinius dalykus. Taip pat mane stebina štai kas. E, Andrew Duff atkreipė dėmesį Vokietijos konstitucinį teismą, kalbėdamas apie savo formulę. Aš tikrai nemanau, kad tai teisingi argumentai. Mums reiktų tokios formulės, kurie leistų uh, sąžininkai paskirstyti vietas ir ji bus daug teisingesnė negu bet kokia kita, kuri to neužtikrina. Ir aš, mano pateiktame grafikė yra daug išsamios informacijos. Mes skaičiavome 751 nariui, 762 e, nariam, 700. 726 nariams, būtent 726 plus 25 iš Europinės rinkiminės apygardos. Ir e, jeigu išauks e, S dviem, trim narėms, ši formulė funkcionuoja. Taigi ta mano pateikta formulė e, buvo pateikta ir Kembridžo svarstymams, ji buvo atmesta dėl argumentų, kuriems aš nepritariu, todėl maniau, jog svarbu komitetui pateikti šią formulę susipažinimui. Kitas dalykas, kuris, manyčiau, yra svarbus. Jeigu mes norime rimtai galvoti apie 25 kandidatus iš Europinės rinkiminės apygardos, taigi padaryti europinius rinkimus tikrai europietiškais, tai nereiktų e, 751 plus 25 formulę vadovautis, bet iš dabartinės skaičiaus atimti 25. Tai reiškia, kad išvengtumėme argumentų, jog norime dar didesnio parlamento, daugiau pinigų, daugiau vietų. To neišvengtumėme, jeigu biltumėm apie papildomas vietas. Ir antra, nereiktų keisti sutarties, nes šis aspektas verstų keisti, jeigu mes norėtume padidinti vietų skaičių, jeigu neviršytumėme 751 skaičiaus, tai išvengtumėme sutarties keitimo. Iš principo aš džiaugčiausi, jeigu e, svarstant tokius e, tokias esminės reformas, reformas, kurios e, paliečia kiekvieną čia, kiekvieną europietį būtų apsvarstomas visos alternatyvos, būtų pasirenkamas sažiningiausias ir teisingiausias kelias nebūtų bandoma buldozeriu pravažiuoti pro visų kitų pozicijas ir į jas neatsižvelgti. Aš tikiuosi, kad į tai bus atsižvelgta. Palaikau pagrindinę idėją, ją remiu, tačiau mane stebina, kad e, neieškoma siekti siekio e, bendradarbiauti, neieškoma konsensuso, o be jo mes nieko nepasieksime, jeigu norime sėkmingai susitarti su taryba ir mūsų partijomis valstybėse narėse. E, Pirmininkas, labai apgalestauju, bet balsuo, balsavimas prasidės 10 valandą. Todėl dabar siūlau štai ką. Išklausykime pono Salakozo nuomonę dėl pono DAF ataskaitos, po to balsuosime, o balsavimas tik užtruks neilgai ir tada grįšime prie pranešimo, prie Andrew Duff pranešimo. Ar jūs pritarėte? Taigi žodis ponui Salatuo ir prašyčiau kalbėti trumpai. Pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Manau, kad siekis išanalizuoti praktiškai visus būsimo parlamento rinkimų aspektus, turėtų mus labiau suvienyti. Ir tai turi būti iš tiesų vieninga sistema. Todėl, pirmiausia, noriu pasakyti štai, kad jūs žinote, kad ES yra valstybių narių, kuriuose balsuojama pagal sąrašus ir yra valstybių narių, kuriuose galima pasirinkti, už ką balsuoti. Taigi, jeigu balsuojama pagal visą pagal sąrašo principą, tai nebejotinai parlamento nariai, kurie išrinkti tokiu būdu, gins savo nacionalinę sistemą. Bet to parlamente yra ir tokių, kurie uh, gina pačią ES idėją. Todėl reikia pasimti iš abiejų stovyklų geriausias idėjas. Ir manau, kad būtų pravartu galvoti apie iš tiesų bendrą visoms valstybėms narėms sistemą, aiškiai apsvarstant kiekvieną tokios sistemos aspektą. Dabar jeigu kalbame apie vieną bendrą sąrašą. Mes, kalbėdami apie jį, visiškai ignoruojama atstovavimą moterims. Ten, kur valstybėse narėse yra pirmenybinis balsavimas, yra ieškoma pusiausvaros tarp vyrų ir moterų ir nustatomos moterų kandidačių kvotos. Todėl manau, kad ir mes Europos lygių turėtume parodyti, kad gerbėme moteris. Pirmininkas, aš ką tik sakiau, kad mes dabar nutrauksime diskusiją dėl pono DAF pranešimo, bet prie jos grįšime po balsavimo. O dabar turime pradėti balsavimą ir balsuosime dėl Džianakų pranešimo. Nežinau, ar pranešėja norėtų pasisakyti. Pone, Pone pirmininkė, aš pasiūliau kompromisinius pakeitimus ir atsižvelgiau į kai kurių kolegų pastabas tuose kompromisiniuose pakeitimuose. Yra 12 kompromisinių pakeitimų, dėl kurių balsuosime, o kiti pakeitimai nėra įtraukti į kompromisinius pakeitimus. Puiku. Ačiū. Tada, aišku, kai reikės balsuoti už naujus kompromisinius pasiūlymus, prašom, informuokite mus, kad galėtume į juos atsižvelgti balsavimo metu. O dabar pradėkime balsavimą. 22 pono DAF pakeitimas dėl pirmosios dalies. Prieš susilaikę patvirtinta. 23. Silčiavo pakeitimas už prieš atmesta. 24. pakeitimas Andrew Duff už prieš susilaikę atmesta. 25 Šeflino pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė. Patvirtintas. 26 pakeitimas. Hanano ir Van Ordeno. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmestas. 28 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikė, atmesta 29 pono DAF pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtintas. Dabar pirmasis kompromisinis pakeitimas kuris apima 30 ar 31 pakeitimus. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Patvirtinta. Dabar 36 pakeitimas. Jisai atkrenta. Pono Šolco pakeitimas. Kas už? Prieš. Atmestas. Kompromisinis pakeitimas toliau, kuris apima 37, 38, 39 ir 40 pakeitimus. Dėl septintosios dalies, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtintas. Dabar periname prie kompromisinio D pakeitimo, kuris apima 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 pakeitimus. Kas už? Prieš? Susilaikę? Patvirtinta. Dabar turime balsuoti už 48 Hefnerio pakeitimą. Dėl aštuntosios A dalies, kas už? Prieš? Panašu, kad po lygiai skirstosi balsai, bet vis tik tai 11 balsų prieš tai yra daugiau. 49 pakeitimas už. Prieš. Atmestas. 50. Kas už? Prieš. Susilaikę atmestas 51 pakeitimas. Pranešėjos, kas už? Prieš. Patvirtintas. Toliau trys pakeitimai, už kuriuos balsuojame kartu. 52, 53, 54. Kas už šiuos pakeitimus? Patvirtinta. 55 pakeitimas, kuris atkrenta savaime. Kompromisinis E pakeitimas, kurį teikia pranešėja, apima 56, 57, 58 pakeitimus. Kas už? Prieš? Patvirtinta. 59 Ilčiavo pakeitimas siūlomas. Kas už? Prieš. Atmestas kompromisinis F pakeitimas, kuris apima 61, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 74, kas už. Prieš. Reikia skaičiuoti. Kas už dar kartą prašom. Prieš. Patvirtintam. Toliau 75 pakeitimas. Andrew Duff pakeitimas. Ne, pirmininkas atsiprašo. Tai ne Andrew Duff pakeitimas. Kas už pakeitimą, kuriuo siūloma išbraukti tekstą? Prieš? Susilaikę? Atmestas. 76 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtintas. 77 pakeitimas. Atkrenta savaime. Taip pat atkrenta 78. 79 pakeitimas. Kas už? kas prieš. Atmesta. 80 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmesta. 81 pakeitimas Hefnerio. Kas už, kas prieš Atmesta. 82 pakeitimas, kas už, kas prieš, atmestas. 83 pakeitimas, kas už. Prieš patvirtintas. 85 pakeitimas. Pirmininkas atsiprašo, 84 pakeitimas. 84. Kas už? Kas prieš? Patvirtintas. 85. Pakeitimas. Grote ir Gerero. Kas už? Kas prieš? Patvirtintas. 86. Andrew Duff. Kas už? Kas prieš? Patvirtintas. Andrew Dash 87 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? atmesta. 88. Kas už? Prieš. Atmestas. 89 pakeitimas. Kas už? Prieš. Atmestas. 90 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmestas. 91 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patvirtintas. 92 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtintas. Puiku, ponia Gruma, jūsų pakeitimas patvirtintas. 93-94 pakeitimai atkrenta, 95 pakeitimas, kas už, kas prieš. Gal reikia suskaičiuoti, kas už dar kartą pakelkite rankas. Kas prieš? Patvirtinti. Kitas kompromisinis pakeitimas G į kurį įeina 96, 97, 98, 79 pakeitimai. Kas už? Kas prieš? Priimta. Periname prie kito kompromisinio pakeitimo. A. Įeina pakeitimai 1, 2, 3, 8 ir 17. Kas už? Kas prieš? Priimta. Dabar periname prie ketvirtojo pakeitimo. Techninis pakoregavimas, kurį siūlo ponas Ilčiavas, kas už, kas prieš. Priimta. Penktasis, Ilčiavo, kas už, kas prieš. Priimta. Šeštasis, Lamsdorfo, kas už, kas prieš. Priimta. Septintasis Šolco, kas už, kas prieš, priimta. Kitas aštuntasis patenka į A kompromisą, dabar devintasis pranešėjo, kas už, pranešėjos, kas už, kas prieš, priimta. Dvyliktasis Šolco, kas už, kas prieš, atmesta. Dešimtasis pranešėjas, kas už, kas prieš, priimta. Vienuoliktasis Ilčiavo, kas už, kas prieš, atmesta. Dvyliktasis Hefnerio, kas už, tryliktasis, atsiprašau, Hefnerio, kas už, kas už, pakelkite rankas. Kas prieš? Priimta. Tikriname. Dvylika balsavo už, vienuolika prieš. Norite tikrinti, puiku. neturime kortelių, tai dar kartą skaičiuosime pakeltas rankas. Kągi, prašau. Pirmininkė, aš manau, kad reikia patikrinti, kiek yra EPP balsuojančių narių. Man atrodo, yra daugiau negu kad numatyta kvotoje, daugiau nei devyni. Kągi, mes devynis, sus, devynis suskaičiavome iš EPP frakcijos, bet pabandykime dar kartą. Kas už 13 Hefnerio pakeitimą? Prašau pakelti rankas. Dvylika. Dvylika. Kas prieš šį pakeitimą pakelkite rankas? 11. Taigi ir pirmąjį kartą tiek suskaičiavome priimta. 14. Hefnerio pakeitimas. Kas už? Pone Mendes Devygo. Mes balsavome prieš, ponas Šmitas taip pat, Foksas, Bronsas. Negali būti 11. Na, puiku. Vis tiek, vis tiek mūsų buvo 12, 9, 11, ne, visgi 11. Reikia grįžti į mokyklą. Matematikos mokytis. Visada gerai pasitikrinti, sako pirmininkas. Į Kembridžą važiuosiu, <laughs> ponė pirmininkė. Kągi, keturioliktasis Hefnerio pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Primta. 12 už, 11 prieš. 15 Sefnerio, kas už? Kas prieš? Atmesta. Šešioliktasis gurmai, kas už? Kas prieš? Priimta. 17. Hefnerio. Jis įtrauktas į A kompromisą. Dėl jo nebalsuosime. 18. Jis atkrenta automatiškai. 19. 20. ir 21. Dėl išbraukimų balsuojame dėl jų kartu. 21. Panas Mendes Devygo, ponė pirmininkė, balsavome prieš dešimtąjį paragrafą ir ši konstatuojamoji dalis yra susijusi su dešimtuoju paragrafu. Paragrafas buvo atmestas, tai nereikia man to dar dėl šitų pakeitimų balsuoti. Pa patikrinsiu, sako pirmininkas. Panašu, kad kolega teisus ponas Daf. Aš manau, kad reikia paaiškinti mūsų poziciją. Mes pasisakome prieš fiskalinius planus, kurie būtų numatomi politinių, europinių politinių partijų personalui, darbuotojams. Ir reikia išbraukti šią konstatuojamąją dalį ir dėl to balsuokime ir tiesiog parodykime, kad nepritarėme šiai konstatuojamąją dalį. Pirmininkas, jeigu jau atmetėme dešimtąjį straipsnį, kuriame teigiama, apie tai kalbama, tai, na, nu nežinau, bet galime balsuoti ir dėl tos konsultuojamosios dalies. 19, 20, 21 pakeitimai kas už. Kas prieš? Primta. Mes išbraukėme ir konstatuojamąją dalį tuomet. Kągi, dabar galime balsuoti dėl galutinio rezoliucijos teksto. Kas už? Kas prieš? Tik vienas balsas prieš. Susilaik. Du prieš, kas susilaiko. Vienas susilaiko. Primta didelė balsų dauguma, sveikiname pranešėją. Sí, prego. Presidente. Presidente. Monsieur le Président, je veux... Prašau, ponė pranešėja. Ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti kolegoms, visoms politinėms partijoms, kurios prisidėjo prie šio darbo. Ir tikiuosi, kad e, mano pranešimas e, bus patvirtintas ir plenarinio posėdžio, plenar, balsavimo plenarinėme posėdėje metu. Dėkoju. Ponas Hefneris. Norėčiau pateikti trumpą balsavimo motyvų paaiškinimą. Noriu pirmiausia padėkoti pranešėjai už pateiktus kompromisinius pakeitimus. Visiems pritarėme išskyrus C kompromisą. Mes pritarėme pagrindinę idėją šiame kompromise, bet siūlomą sprendimą laikome labai nesėkmingu. Aš vakar nusinčiau savo pasiūlymą mm, su pakeitimu pranešėjai, mes jį dar teiksime plenarinėje sesijoje kaip žodinį pakeitimą, tai neprieštarauja esmei, tiesiog formuluoti e, yra aiškesnė ir padės jį tokiu būdu išvengti mums problemų. Taigi prašau jį e, dar atidžiai panagrinėti. O baigdamas norėčiau dar kartą padėkoti pranešėjui už tai, kad jie puikiai sugebėjo apjungti įvairias pozicijas į kompromisinius pakeitimus. Kolega Griutė dabar, prašom. Ne dėl pranešimo, bet ir balsavimo procedūrų. Konstitucinis reikalų komitetas esamas. Žinome, kad nesame pripratę balsuoti elektroniniu būdu, tačiau kartais reiktų tą daryti. Bent jau būtų galima nustatyti, kiek kokios frakcijos narių yra. Uh, ir siūlo pirmininkui pagalvoti, ar nereiktų ratkarčiais balsuojant naudoti elektroninį balsavimą, nes būtent dėl tikslumo jis ir buvo sukurtas. Prašom, kolega. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai, tikrai džiaugiuosi kad didelę balsų daugumą patvirtinome dokumentą, tačiau vakar vakare po diskusijų sekretoriatui e, pranešiau, kad dviejų savo pakeitimų neatradau kompromisuose ir dėl jų reiktų balsuoti atskirai, nors, dėl, nors bendro rezultato tai nekeičia, tačiau kadangi esame konstitucinių reikalų komitetas, turėtume dirbti labai švariai ir skaidriai, turėtų e, visi E, pakeitimai atsispindėti e, kompromisuose, o jeigu to nedaroma, reiktų balsuoti. Taip pat reiktų mums tokiu būdu padėti aiškiau savokti, dėl ko konkrečiai balsuojame. Ačiū. Pirmininkas. Daugiau norinčių pasisakyti dėl šio pranešimo nebėra. Noriu padėkoti taip pat ir poniai pranešėjai. Ar yra dar norinčių pasisakyti? Ah, Gurmai. Pirmininkas atsiprašo, padėkoju poniai Gurmai, o turėjau mini poniai Džianako. Tikrai atsiprašau. Didžiausia padėka poniai Džianako. Akivaizdu, kad visi vertina jūsų pastangas dėl elektroninio balsavimo. Jeigu būtų pateiktas balsuojant prašymas balsuoti elektroniniu būdu, aš būčiau tam pritaręs. E, tikrai nėra čia priežastis nebalsuoti elektroniniu būdu, kad esame konstitucinių e, reikalų komitetas. Esmė ta, kad narių nėra labai daug ir paprasta rankas suskaičiuoti. Na, ateityje e, prašau pateikti prašymą, jeigu yra pagėdavimas. O dabar tęsime diskusiją dėl kolegos DAF pranešimą ir kolego norėjo paprašė žodžio. Ačiū, ponė. Ačiū, ponė pirmininkė. Taigi po audringo balsavimo grįžtame prie diskusijų ir aišku gaila, kad salėje yra dar toks didelis triukšmas, gal reiktų palaukti keletą akimirkų. Pirmininkas, kas nori išeiti, prašau išeiti, jeigu norite pabendrauti kitais klausimais, prašome tą daryti už posėdžio salės sienų nes mes nagrinėjame tikrai nepaprastai svarbu klausimą. Taigi, dėl pirminybinių balsų. Susidarė įspūdis, kad e, susidaro opozicija prieš pirminybinius balsus, tačiau iš pasisakymų aiškėja kitaip. Na, e, Patirtis yra, yra pati įvairiausia. Vokietijos patirtis, pavyzdžiui, Ispanijos situacija visai kitokia. Ten taip pat yra renkamas senatas ir senato nariai renkami lygiai taip pat, kaip ir parlamento nariai, būtent pagal politinių partijų priklausomybę. Aišku, bals, e, pirminybinių balsų pranašumai yra daugiau teoriniai, o minusai aiškėja iš e, sukauptos praktikos. Pirminybiniai balsai nulėmė mm, konkurenciją mm, partijų viduje, sąrašo viduje ir e, sukelia pavojų dėl neskaidraus finansavimo srautų, kad vienas kandidatas tenksis pritraukti daugiau balsų, e, pinigų, atsiprašau, nei kitas. Ir galiausiai paaiškėja, kad pilietinės preferencijos, nacionalinės preferencijos e, yra svarbesnės nei e, konkretus žmonės ar jų nuopelnai. Mums reikia sąrašo, kuris būtų aukščiau partinių, tautinių dalykų, e, kuris būtų tikrai europinis. O jeigu mes čia paliktumėme galimybę balsuoti pagal pilietybę ar tautybę, tai paliktumėme spragų Taip pat reiktų pasakyti, kad kalbant apie pirminybinį balsavimą, partijos yra neretai pateikiamos neigiamojo šviesoje. Ar partijos turi atsitraukti, kad e, demokratija tarptų geresnė? Tikrai ne. Atstovaujamoji demokratija neįmanoma be partijų ir taip pat neįmanoma be europietiškojo demos ir be žmonės atstovaujančiųjų partijų. Aš manau, kad pirminybinis balsavimas iškraipo mūsų uh, tikslus ir neleis mums pasiekti tuo, ko norime. Ačiū, ponė Sörgard. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti ponui pranešėjui už pateiktą dokumentą. E, pripažinsiu, kad e, jis nulėmė, e, jog 16 iš 27 valstybių narių e, praras Europos parlamento narių skai, e, parlamente. Ir nors tai tikrai nesusilauks ž, ž, palaikymo iš valstybių narių, bet šiaip jis yra neblogas. Reiktų daugiau pagalvoti apie geresnį atstovavimą, apie proporcingumą. Na, negalima galvoti vien tik apie parlamentą ir nekalbėti apie tarybą. Mes kalbame tik apie tai, jog parlamentas e, turi būti e, proporcingai sudarytas. O kaip yra taryba? E, prisiminkime JAV pavyzdį. E, Atstovų rūmai yra atstovami proporcingai, o į senatą kiekviena valstija siunčia du, e, siunčia du atstovus. O tuo tarpu mes čia pateikime pasiūlymus, kurie daugumai tikrai bus visiškai neprimtini. Taip pat e, būtų įdomu atkreipti dėmesį tai, jog pakeitimuose kalbama apie e, rinkiminės apygardas ir apie tai, kad negali būti e, tam tikrų procentų e, lenkščių nustatoma. Ir jeigu žmonės surenka kažkiek balsų, tai jie turi pateikti, patekti į parlamentą. Ir jeigu mes kalbame apie valstybės, kai kurias tai tie procentai, kuriuos turi surinkti partijos, yra pakankamai aukštos - 8, 10, 16. Europos taryboje, e, kai dirbau, prisimenu, Turkija nustatė 10 e, procentų ribą. Tikrai neįmanoma, jog atstovaujama demokratija būtų toks aukštas slengstis nustatytas, o ES yra valstybių, kur yra 16 procentų. Taigi šis pasiūlymas yra pernelik ribotas, nes neatsižvelgiame tai, ką reiks daryti su taryba. Ir aš tikrai stipriai abejoju, ar reikia tęsti kelionę tuo keliu, kuriuo siūlo Andrew Duff. Ačiū. Koski. Pona Šikovski. Labai trumpai, Andriu. Kaip jūs sprendėte problemą, kuri gali kilti, kai vienas kandidatas atsiduria abiejose sąrašuose. Mes dėl to neteikėme jokių pakeitimų. Bet jeigu nenorėtume, kad toks tarp valstybinis sąrašas liktų uh, grinai tarp valstybinių sąrašų, tai, gali, tai turime galvoti apie problemą, kai vienas kandidatas atsiduria nacionalinėme ir tarp valstybinėme sąraše. Ir norėčiau Jums priminti, kad jeigu sakome, kad vienas asmuo gali būti įtrauktas tik į vieną sąrašą, tikriausiai tarp valstybinį, tada turime sąžiningai pasakyti, kad greičiausiai tai bus a, pasilta tokiu būdu tie, kurie labai gerai žinomi, atsidurs tarp valstybinėme sąraše, o visi kiti nacionaliniuose sąrašuose. Nes jeigu vienas nacionalinio sąrašo kandidatas atsidurs ir tarp valstybinėme sąraše, tai tokiu būdu akivaizdu, kad nacionalinio sąrašo kandidatams atsiranda daugiau galimybių būti išrinktiems į Europos parlamentą. Jeigu toks asmuo esantis abiejose sąrašuose bus išrinktas pagal tarp valstybinį sąrašą. Ir todėl noriu paklausti, ar jūs svarstėte tokį klausimą ir kokį šios problemos sprendimo būdą galėtumėte pasiūlyti? Ačiū, telefonas Bronsas. Pirmininkė, Europinės apygardos sukūrimas ir tie 25 kandidatai tikriausiai bus ignoruojami rinkimų metu. Ir nereikia čia daug kalbėti apie rinkėjų samoningumą. Ir nemanykime, kad tokio sąrašo atsiradimas paskatins daugiau piliečių balsuoti tarp valstybiniai sąrašai dar turi būti, kaip sakoma, ir subalansuota vyrų moterų atstovavimo požiūrių. Tačiau norėčiau perspėti, kad nereikėtų per daug kištis, nes tokiu būdu mes tarsi bandome nukreipti rezultatus. Ir aišku, yra daug įvairių lygybės principų, tačiau dabartinis skaitmuo 35 procentai tikrai yra netoks jau blogas palyginti su pasaulio valstybių nacionalinių parlamentų sudėtimi. Kitas dalykas, tai jeigu mes nurodysime partijoms parinkti kandidatus pagal lytį, faktiškai mes vėl įsikeišime į rinkėjų galimybę pasirinkti ir nustatyti iš anksto tokie dalykai, mano galva, yra pernelyg didelis kišimasis nes pačios partijos turi priimti sprendimą dėl to, kas joms gali atstovauti rinkimuose. Pono Davs pranešimo antrąją dalį, antrąją dalį labai atidžiai perskaičiau ir jisai sako, kad balsai yra skirstomi pagal partijų sąrašus arba pagal kandidatus esančius sąraše. Ir aš suprantu, kad tokiu atveju galima rinktis ir baigtinį uždarą sąrašą. Pagal sudarytą sąrašą, kaip sudėti kandidatai arba bandyti juos reitinguoti balsavimo metu. Aišku, toks siūlomas variantas turi savo gerų savybių, bet nereiktų pamiršti, kad patys rinkėjai turėtų rinktis tarp geresnių ar prastesnių kandidatų grupių ir taip pat partijos turi turėti teisę perkelti kandidatus iš vienos grupės į kitą. Tokiu būdu a, bus užkertamas kelias tam, ką aš pavadinčiau tinginio balsavimu. Taigi mes turime numatyti šiuos dalykus, tačiau neturime daryti iš ankstinės prielaidos, kad jeigu bus nustatytas lyčių proporcingumas, tai savaime bus užtikrintas geresnis tų lyčių atstovavimas parlamente, nes rinkėjai renkasi be kita ko dar ir pagal savo kriterijus kandidatus, kurie įrašyti sąraše. Ačiū toliau, ponas Vilant. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano nuomonė, vykstančios diskusijos liudyja, kad nereiktų e, norėti pernelik daug iš šio pranešimo. Pavyzdžiui, moterų klausimas. Aišku, svarbus siekis, bet suvokiame, kad 25 e, valstybėse narėse e, moterų skaičius proporcingai yra mažesnis negu Europos parlamente, tai suvokime, kad skirtumai yra pernelyg dideli, išimtis yra Ispanija, Malta, kurioje moterų yra daugiau negu Europos parlamente. Taigi čia susilauktume didelių ginčių. Antras aspektas - 25 papildomi e, parlamentarai ar dalis paimama iš esamų vietų, yra principinis klausimas, kurį reiktų atidėti. Aš nemanau, kad būtų politiškai įmanoma 25 įtraukti į esamą skaičių. Akivaizdu, jog gali prireikti keisti sutartį. Taigi šio klausimo svars, sprendimą reiktų atidėti. Aš čia taip pat esu padaręs klaidelę savo pakeitime, 750 50 skaičius yra nurodytas, atsiprašau dėl to, tačiau galvokime apie tai, ką kalba taryba. Jis sako, norime daugiausia 700 ir pagalvokime apie būsimasias plėtras. Taigi 751 ir taip yra skaičius viršinčias bet kokius apribojimus, jį padidinti neižvelgiu jokių galimybių. Toliau gyventojų skaičius. Aš e, kalbu apie bendrijos gyventojus. Ir manyčiau, kad reiktų būtent tokią apibriežtį pasirinkti. Uh, Taip pat bandau nustatyti, kad kitų rinkimų terminas būtų nustatytas jau iki šių metų pabaigos. Ir mes galime e, juk balsuoti ir dėl 14 metų e, mūsų darbo kalendoriaus. Taigi turime planuoti toli į ateitį. Tol Toliau 93 pakeitimas praėjusios kadencijos pabaigoje tikrai e, labai susirūpinau e, pastebėjęs, kad e, komisarai baigė savo kadenciją kiek anksčiau, stengiasi būti išrinkti į parlamento, po to grįžti į komisiją. Aš manau, kad reiktų pagalvoti, ar taip turi būti. Aš nežinau, ar mes galime uždrausti kandidatuoti, pavyzdžiui, regionų komiteto pirmininkiai, e, e, ekonomikos komiteto pirmininkiai. Manyčiau, kad mums vis dėlto reiktų rasti ateičiai tokią tvarką, kuri e, būtų skaidri. Kitas aspektas - mūsų privilegijos ir imunitetai. 108 mano pakeitimas atkreipia dėmesį į precedentą, jis nutikęs keletą kartų. Būtent atimama pasyvi rinkimų teisė ir taip nutinka dėl civilinės teisės e, ypatybių ir Tai tikrai nėra politinis klausimas, tai yra principinis klausimas. Tikrai negalima, jog civilinio proceso metu būtų iš žmogaus atimama e, pasyvi rinkimų teisė. Tikrai teisingai pažymime, kad mums reikia teisiškai saugaus sprendimo. Tačiau tas, politi, tas sprendimas turi būti politiškai gyvybingas. O tai, kas yra siūloma Tai yra akivaizdus raginimas šio žemino politikams vykdyti savižudybę. Tikrai ne vienas protingas e, žmogus negali sutikti ne su viena šios formulės dalimi. Aš siūlau ieškoti politinio sprendimo, kuris būtų paprastas, kad jį būtų galima išaiškinti 17-mečiui mokiniui ir būtų galima išaiškinti pakankamai paprastais pavyzdžiai. Kitaip politikų elitas vis labiau nutols nuo tos grupės, kuriai atstovauja ir su kuria nori bendrauti būtent piliečių. Aš tave turiu e, pasiūlymą. Labai gerbiau kolegą Ranhelį, kitus kolegas, tačiau norėčiau pasakyti keltą žodžių apie Vokietijos konstitucinį teismą. Tikrai nėra tai, kad šalis turinti 96 e, e, parlamentus kažko nenorėtų atsisakyti. Tačiau jeigu imtumėme proporcingumą, Vokietija turėtų 130 narių ir Junktinė karalystė, Italija, Prancūzija taip pat turėtų daugiau narių negu dabar dabartinė situacija yra naudinga mažesnėms valstybėms narėms. Taigi jau korektūra jau padaryta. Nenorime skriausti mažesnių narių, tačiau sprendimas turi būti teisiškai patikimas ir saugus ir turi e, neišeiti už atvirkštinio proporcingumo rėmų. Prieš tapdamas politiku aš norėjau tapti matematikos mokytoju, taigi noriu išsklaidyti kai kurias abejonės tikrai nežinau, ar egzistuoja formulė, kuri leistų teisingai paskirstyti vietas ir laik, išsaugoti regresyvinio proporcingumo principus. Bet kokiu atveju egzistuoja būtinybė e, taikyti tikimybės principą. Kai kurios valstybės teoriškai turėdamos mažiau gyventojų gali turėti vienu nariu daugiau negu kitos panašų skaičių gyventojų turinčios valstybės. Tai yra matematika, tokia yra matematinė tikimybė. Tikrai nereiktų mums e, čia užsiminėti E, negyvybingais, akademiniškai sausais sprendimais. Mums reikia kažko aiškaus ir suprantamo. Lemasur Severin pranešime buvo panašių pasiūlymų pateikta. Taigi, mes nenorime kažko, kaip taryboje, būtent viena šalis, vienas balsas ir tarkime, kad šešias vietas kvotas e, gauna kiekviena valstybė kaip minimumą, o, o toliau e, yra pagal dehon sistemą paskirstimą. Taigi 96 yra viršutinė riba, daugiau vietų neskirs, neduodama valstybei ir jos perdalimus tarp kitų valstybių narių. Tai yra automatinis principas, kuris pakankamai aiškus ir suprantamas. Ir išskyrus keturis atvejus nenukrypsta nuo pono DAF siūlomo principo. Portugalija gautų vieną vietą daugiau, Lenkija gautų vieną vietą, Prancūzija, Ispanija taip pat, gal, o gal prarastų vieną vietą, tačiau ši sistema yra tvari ir e, turi ateitį. Aš taip pat pas skaičiavau tikimybę, e, kas bus įstojus e, naujoms valstybėms narėms. Mes turime vengti naujų kriterijų, nes tai tik apsunkins siūlomą mechanizmą. Mano nuomonė 6 plus dehont sistema rezultatas būtų pakankamai aiškus ir e, suprantamas, nereiks tų sudėtingiausių formulių, dehont sistema egzistuoja, yra pasiteisinusi. Skirtumas tarp formulių yra toks. Nedideliais aišku, kai yra maži skaičiai, pavyzdžiui, komitete tai dehont sistema lemia didelius skirtumus, tačiau kai skaičiai yra dideli, kalbant apie valstybių narių gyventojų skaičius, tai skirtumai yra labai nedideli ir mm, galima nubrėžti pakankamai tiesę kreivę. Ir nepamirškime, kad Dehon sistema egzistuoja ir valstybėse narėse. Dehon nenukrito iš dangaus, ji e, naudojama parlamente pakankamai aktyviai ir kai kuriuose valstybėse narėse yra panaši praktika. Taip pat nesuprantu, kodėlgi mes turėtume atsisakyti tokius patvirtintos sistemos dėl neiškios ateities. Ačiū. E, atsiprašau, dar e, pastaba. Jeigu mes palaikytumėme šį principą, tai, e, ponė Daf, aš pritariu tam, jeigu mes nus, nustatome, kad šis principas galios bent iki 19 metų ir bandysime įsiaiškinti, ką darysime po to ir 14 metais susitarsime dėl mm, to, ką darysime po 19 metų, kai bus jau daugiau valstybių narių, tai būtų puikus kompromisas. Taip pat nepamirškime, kad uh, gyventojų skaičius yra nustatomas likus trims metams iki rinkimų. Taigi šiais metais reiks nustatyti ir paskelbti, kiek kurioje šalyje yra gyventojų. Ir tai reiškia, kad 12 metais e, reiks e, paskelbti gyventojų skaičių, pagal kurį bus paskirstomos vietos, o visam kitam yra e, per vėlų jau elgtis. Grazie, Dėkoju, ponui Viland ponas e, Saudargas. Thank you, Chairman. Uh, to, to be more precise, I, I... Ačiū pirmininkė. Aš angliškai gal kalbėsiu, kad būtų aiškiau, nors labai džiaugiuosi, kad yra vertimas lietuvių kalba. Klausimas paprastas. Kembridžio profesoriai visiškai teisūs, tačiau uždavinys, kuris jiems buvo patikėtas, yra neteisingas. Ir atsakymas irgi labai paprastas. Jie mums pasiūlė tą linijinį proporcingumą, paprastą proporcingumą. Jeigu pradžioje tai būtų buvę, tai gal tai ir būtų buvę priimtina. Bet Problema ta, kad tas terminas regresinis proporcingumas reiškia, kad tai nėra linijinis proporcingumas. Viskas labai paprasta. Tai nereiškia, kad šešios vietos yra suteikiamos tiems, kuriems kitu atveju būtų nulis vietų. Mažesniems valstybėms ši pozicija yra palankesnė nei didesnėms valstybėms. Tai reiškia, kad mažesnės valstybės gauna daugiau vidutinio dydžio valstybėms e, situacija šiek tiek e, mažiau palanki, o didžiausiams valstybėms mažiausiai palanki. Taigi viskas labai paprasta ir tą būtų galima padaryti tik tai esant nelinijiniai, nelinijiniam proporcingumui, kaip sakė ponas Hefneris. O problema ta, kad linijinis požiūris, lin, lin, linijinė pozicija yra unikali. Jeigu šešios vietos nuimamos, nuo Vokietijoje skiriamų vietų nieko negali padaryti. Yra įvairių požiūrių - parabolinių, parametrinių ir taip toliau. Bet e, mano vertinimu, nežinau, nedalyvavau dėrybose, kai Lamasūras Severinas e, pristatė savo poziciją. Tačiau dėrybų rezultate, rezultatą turime toje lentelėje, rezultatas reiškia, kad proporcingumas nėra linijinis. Galima piešti liniją, ji ir liks linija, bet dabar tiesiog neteisingai buvo suformuota užduotis profesoriams. Nes e, DP2 traktavimas nėra teisingas. Jeigu dvi artimos valstybės, kur yra beveik tiek pat gyventojų, ir papildomos vietos skiriamos valstybei, kur gyventojų yra daugiau, tai bus netikslumas, vietinis netikslumas. Bet čia tragedijos aš nematau. Tikslas nėra pažeidžiamas. Ir dėl šios lokalios problemos matematikai ją išvelgė ir paukoja tą bendrąjį nelininio proporcingumo principą. Viskas labai paprasta visi, kas šiek tiek nusimano matematikoje, viskas jiems aišku iš pirmo žvilgsnio. Tačiau taip nutinka dažnai. Geri matematikai yra, blog, gauna blogias instrukcijas. Tiesiog man tai pas, atrodo tokia yra situacija. Aš žinau, ką kalbu, nes prieš 20 metų aš taikomosios matematikos e, srityje dirbau biologijoje ir ideologijoje ir taip toliau. Taigi čia esmė yra štai kokia. Kaip būtų galima perteikti tą mintį matematikams. Ir tuomet viskas galbūt iš, išsispręstų. Taigi, koks yra rezultatas? Jeigu dabar paskelbsime, kad atsisakome regresinio proporcingumo principo, ir su visomis valstybėmis, visoms valstybėmis taikome linijinį proporcingumą, karpant į viršų ir žemyn. Tai yra principas, kuris yra numatytas Lisabono sutartyje, tačiau aš bijau. Lietuva, pavyzdžiui, praranda šioje situacijoje. Aš esu politikas, turiu ginti savo valstybę ir jiems paaiškinti, kad jūs nukrypstate nuo Lisabono sutarties iš principo nuo, nuo jos dvasios tokiais susitarimais. Tai yra problema. Ir dar paskutinė mintis. Tai yra jo gailos kompromisas, jo gaila buvo lietuvis beje. È arrivato adesso il vicepresidente commissario Sefcovic. Ačiū. Komisijos atstovas jau atvyko ir aš turiu jo atsiprašyti, kad mes kiek vėluojame, kad ne iš karto suteiksiu jam žodį, nes norėtume mes dabar baigti šią labai rimtą diskusiją. Ir dabar suteiksiu žodį ponui Daf, kad jis pabandytų atsakyti visai gausai pastabų. Pone Daf. Na, tikiu, kad komisijos nariui Šefčovič taip pat ši diskusija būtų įdomi, nes ji be kita ko svarbi ir politinė prasme. Tie, kurie sakė, kad matematinės formulės paieška ir pati matematinė formulė ne visada leidžia atsižvelgti į valstybių atstovavimą taryboje. Taip, bet ten yra savi įgaliojimai ir bent jau Lisabonos sutartis išsprendžia tarybos problemą artimiausioje perspektyvoje. Bet per praėjusį dešimtmetį nebuvo galvojama, kaip keisės Europos parlamento sudėtis. Ir jeigu mes norėtume tą spragą panaikinti ir supaprastinti parlamento struktūrą bei užtikrinti rinkimų teisėtumą, tada reikia galvoti, kokiais būdais tokių tikslų galima pasiekti. Tie, kurie sakėte, kad nėra tobulos matematinės formulės ar sistemos, yra visiškai teisūs. Tačiau ieškant varianto reikia siekti geriausio įmanomo varianto. Aišku, gal būtų naivu atmesti nacionalinės politikos svarbos elementą. Ir šiame komitete, beje, mes sutarėme patikėti formulės paiešką matematikams. Turiu pasakyti, kad tuos matematikus parinkome kruopšiai, apgalvoja, kas galėtų atlikti darbą, o ne šiaip savo. Ir Kembridže surėmė galvas, jie svarstė formulės, bet to jie turi ir patirties tokioje srityje. Todėl atmetu Karlo Rango kaltinimą, kad profesoriai buvo parinkti neobjektyviai iš dalies. Tai tiesiog įžeidimas jų akademiniai reputacijai. Ir beje, tuo mes suduodame smūgį ir mūsų komiteto reputacijai. Taigi, reikia savęs paklausti vieno esminio dalyko. Ar mes ketiname nors kaip įtakoti Europos parlamento sudėtį nes kaip parlamentas turime tokią teisę pagal Lisabono sutartį. O gal mes atsisakome šios ambicijos, pateisindami mūsų gebėjimo stoka ir paliekame visą reikalą tarybai, kaip kad buvo anksčiau. Jūs žinote, koks būtų mano atsakymas į šį klausimą. Ir aš vis tik tai manau, kad reikia ieškoti sutarimo matematinės formulės pagrindų. Yra aišku ir kitų pasiūlymų, bet tų pasiūlymų autoriai turi aiškiai suprasti, kokia tai būtų sistema, kurią jie siūlo. Dėl pirmenybinio balsavimo, pirmenybinio iš dalies baigtinio sąrašo pasiūlymo. Nebejotinai argumentų, gerų argumentų pateikia visos pusės, bet visgi manau, kad reikėtų palikti veikimo laisvės ir rinkėjui. Rinkėjas turi pasirinkti, ar jisai balsuos už politinių partijų sudarytą sąrašą kaip po tokį, ar norės pasirinkti atskirus kandidatus. Manau, kad jų pasirinkimas yra geriausias modelis tokio tarp valstybinio demokratijos modelio eksperimento ir virš valstybinio partijų sąrašo sudarimo. Aišku, mes turime galvoti apie stiprias politinės partijas. Tačiau nuo pat diskusijos pradžios kalbėjome apie tai, kad prasideda procesas, kuris turėtų sustiprinti Europinių politinių partijų svarbą, prestižą ir įtaką. Ir manau, kad tas procesas žengia į priekį. Visgi rinkimas pagal tarp valstybinį sąrašą tuo tarpu yra eksperimentas. Ir todėl norėčiau sakyti, kad proceso pradžioje tokioms partijoms neturi būti suteikta per nelik daug galių. Dabar dėl pastabų apie galimą kandidato atsiradimą abiejose sąrašuose, tai yra tarp valstybinėme ir nacionalinėme. Ar buvo apie tai galvota? Atsakysiu. Taip, mes apie tai galvojame. Aišku, pirmiausia, turėtų politikai būti domėtis tuo, kad patektų į nacionalinį sąrašą. Bet kai kuriuose valstybėse narėse dvigubo kandidatavimo pats principas kelia pasipiktinimą. Todėl, manau, sprendimas turėtų būti dar svarstomas. Aš konkretaus pasiūlymo dėl tokios situacijos nesiūliau, bet tiesiog mes svarstame, kaip reikėtų elgtis. Ponas Bronsas mano, kad šis eksperimentas nepasiteisins ir vis tiek nepritrauks rinkėjų. Na, aš taip skeptiškai nemanau. Aš manau, kur kas ciniškiau yra vertinamos nacionalinės politinės partijos ir jų gebėjimai, nes būtent jos nesugebėjo spręsti europinių politinių uždavinių. Ir tikrai liūdna, kad rinkimai Europos parlamentą yra tiek stipriai nacionalizuoti ir gerąją, ir blogąją prasmėmis. ir yra toks Europos piliečių elektoratas, kuris norėtų, kad federalinės politinės partijos spręstų federalinius ekonominius, politinius ir socialinius klausimus, kuriuos mes bandome spręsti dabar. Manau, kad tame yra racionalaus grūdo. Buvo labai daug kitų pastabų ir gerų minčių pasakyta. Ir vertinu pono Vilans paaiškinimą. Ponas Vilans paaiškino savo pasiūlymus, kuriuos aš labai atidžiai išanalizuosiu. Ir kaip jau sakiau anksčiau, renksiu šešėlinių pranešėjų posėdį ir kviečiu visus, kurie domisi šiuo pranešimu, atvykti į posėdį kitos savaitės antradienio popietą. Tikiu, kad e, bus surinktas ir atskiras komiteto posėdis 7 dieną Strasbūrė, kad pasistumėtume į priekį šioje diskusijoje. Ačiū ponui Daf. Noriu Jums padėkoti ir už visą didžiulį darbą, kurį Jūs nuveikėte, nes tikrai labai sudėtinga siekti bendro sutarimo šiuo atveju. Bendro sutarimo sunku siekti nacionaliniuose parlamentuose, o jo lab čia, Europos parlamente. Turiu pasakyti, kad Europos parlamente yra dvi plačiaja prasme grupės. Viena labiau, viena pirmenybė labiau teikia europiniai gilesniai integracijai, kita ne. Ir nežinau, ar tikrai įmanoma labai jau lengvai išspręsti mūsų svarstomas problemas, nes mūsų parlamentas galų gale atspindi padėtį nacionaliniuose parlamentuose atspindi mūsų rinkėjų interesus. Todėl faktiškai reikia suderinti tuos tas skirtingas nuomonės. Ponas Vilan gana tiesiai šviesiai pasisakė dėl atstovavimo mažoms ir didelėms valstybėms. Taip, didelės valstybės narės prarastų keletą balsų, bet mes turime išlaikyti proporcingumo principą, nes kai kurios valstybės narės yra įgyjusios per nelyg didelį svorį. Ir tai šiek tiek kelia problemų pačiai integracijai. Bet bet kuriuo atveju sudėkingas kolegoms už diskusiją. Dabar jau į mūsų posėdį atvyko komisijos pirmininko pavaduotojas ponas Šepčiovičius ir mes kalbėsime apie darbo tvarkos taisyklių nuostatų susijusių su paskirtųjų komisijos narių klausimais dalinį pakeitimą. Kalbant apie paskirtuosius komisijos narius, tai šiuo atveju turiu pastebėti, kad pasiūlym, su pasiūlymu esame susipažinę, pateikta praėjusiu metu lapkritį 12 pakeitimų dėl to pasiūlymo bet kaip reikalauja tarp institucinis susitarimas ir pati sutartis, su parlamentu privalu konsultuotis tokiu atveju keičiant taisyklės, todėl pas mus atvyko komisijos pirmininko pavaduotojas Ševčiovičius, kuris ir pristatys komisijos požiūrį. Žinau, kad Jau ir taip išūžiau jums ausis šyrit, tačiau norėčiau trumpai pristatyti pasiūlymą ir siūlomus pakeitimus prieš pasisakant e, komisarui. Aišku, jeigu e, ponas e, komisaras neprieštaraut, beje, aš jam ausų neužiau šį rytą. Pamatinis susitarimas įpareigoja komisiją ir parlamentą susitarti dėl klausimo procedūrų ir patvirtinimo proceso, pagal kurį yra e, patvirtinami paskirtieji komisijos nariai Taigi dirbame pagal konsultacijų procedūrą ir siekiame konsensuso tarp komisijos ir parla parlamento. Mano pradinėme pasiūlyme e, buvo naujovė reikalaujanti paskirtai komisijos pirmininką atvykti į parlamentą ir paaiškinti, pagal kokius principus yra e, portfeliai komisijoje paskirstomi. Maničiau, kad to trūko per ankstesnius patvirtinimo procesus, o parlamentas nesugebėjo suvokti pagal kokius principus pirmininkas paskirstė komisarams jų portfelius. Aišku, parlamentas nepadarė visko, ko privalo, turime būti griežtesni, tačiau manyčiau, kad e, kilo problemų atskiruose paskirtojų komisaro klausimuose vien dėl to, kad nebuvo diskusijos su pirmininku Barozu dėl jo kolegijos formavimo principų. Aš siūlau paskirtą į komisijos pirmininką e, atvykti į parlamentą ir informuoti e, mus, apie portfelių paskirstimą, tai būtų jungtinės pirmininkų suėgos ir komitetų pirmininkų suėgos posėdis. Kaip teisingai buvo atkreiptas mano dėmesys, jei pirmininkas bus įpareigotas pasiaiškinti e, parlamentui dėl to, kam kokie postai yra paskirstomi, jis tą patį turės e, padaryti nuvykęs ir į tarybą. Aš e, suvokiu, kad tai nepaprastai svarbus aspektas, ta e, gale, kuri, kurią turi paskirtasis pirmininkas ar pirmininkė, būtent jo gale paskirstyti portfelius. Jei parlamentas susilpnins paskirtojo e, komisijos pirmininko pozicijas iš šioje srityje, e, padarytumėme tikrai klaidą. Būtent dėl to aš atsėmiau savo e, pirmąjį pakeitimą ir jo vietoje teiksiu pakeitimą rezoliucijai, ne darbo tvarkos taisyklėms, bet būtent rezoliucijai teiksiu pakeitimą, kurį aš šįryt išdalinau e, Būtent atkreipiamas dėmesys, kad parlamento pirmininkas gali pakviesti paskirtai komisijos pirmininką, kuris informuos parlamentą apie tai, kaip kolegijoje yra paskirstomi pareigybiniai portfeliai. Ir tikiuosi, kad komisaras Šefčiovičius e, mus pateikins, jog e, toks, e, tokia išeitis tikrai nuramina tiek pirmininką Barozo, tiek jo būsimuosius įpėdinius. Tiek turiu pasakyti ir tikrai nekantrauju išgirsti komisaro pasisakymą. Ačiū. Dėkui, ponė Daf. O dabar būtų galima suteikti žodį komisarui ir taip pat siūlo 11-12 darbo tvarkės klausimus išnagrinėti kartu. Nepaprastai įdomus yra 12 klausimas, tai yra sistemiškas dialogas su komisija. Tačiau Čia mes pernelyg didelių įgaliojimų neturime. Tai komisaro aš norėčiau maloniai paprašyti e, abu klausimus aptarti e, kartu, taip pat atkreipiant dėmesį tai, jog pakankamai vėlus metas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pasistengsiu aptarti abu klausimus kartu, kad vėliau galėtumėme padiskutuoti tais klausimais, kurie yra labai glaudžiai susiję. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komitetui už galimybę kreiptis į jo narius ir aptarti tuos klausimus, kurie aptariami ponio, pono Dafo pranešime, kur kalbama apie paskirtųjų komisarų klausimus. Na ir pranešime siūloma atitinkamai pakeisti parlamento darbo tvarkos taisyklės. Aš norėčiau padėkoti kolegui, kolegai už puikiai atliktą darbą, už tai, kad jis išanalizavo visus klausimų etapus, visų klausimų, dabartinių komisarų klausimus. Na ir kaip jau nekartą teigiau, daugelį rekomendacijų, daugelį rekomendacijų komisija labai džiaugiasi ir panašu, kad tai pagerins klausimų praktiką, lyginant su ankstesniais klausimais. Taip pat sveikinu žodžiu pasiūlytą pono Dafo pakeitimą, kurį jis ką tik pristatė, nes man atrodo, kad dabartinis tekstas išspręs visas institucinės problemas komisijai, nes pirminėme pasiūlyme vis tiek dar panaš, mums atrodė, kad būtų iškreipiamas institucinis balansas ir įvairios, įvairios prerogatyvos ir įvairioms institucijoms e, tenkančios galios įgaliojimai. Taigi šis e, dabar pristatytas pono DAF žodinis pakeitimas yra labai primtinas e, komisijai nes jame atsižvelgiama į dabartinę institucinę pusiausvyrą. Na ir Lisabonos sutar, sutartimi bandysime užtikrinti didesnį skaidrumą. Komisijos išrinktasis pirmininkas formuodamas komisarų kolegiją jis tokiu būdu galės įrodyti, kad pasirinkti komisarai geriausiai atitinka siūlomo e, portfelio prerogatyvas. Taigi apie tai kalbėjo ponas Daf ir aš manau, kad e, tokiu būdu sukursime galimybę užtikrinti daugiau skaidrumo šiame procese ir e, bus galima lengviau suvokti, kaip yra skirstomi portfeliai ir kodėl pasirenkami vieni ar kiti paskirtieji komisarai tiems portfeliams valdyti. Kalbant apie tolesnės pastabas ir pono Dafo kitus punktus, džiaugiamės galėdami aptarti tos klausimus, nes, kaip sakė pirmininkas, pagrindų susitarime tai buvo numatyta. Ir puiku, kad galime pasisakyti šiais klausimais. Nes, aišku, tai yra labai aktualu komisijai. E, klausimų procesas yra tikrai daug reikalaujantis procesas ir labai gerai parengti tikslias skaidrės klausimų taisyklės. Mes sveikiname siūlomą tendenciją, tendenciją, kurią siūlo ponas DAF pranešime, kur reikalaujama sukurti aiškės horizontales skaidrės visų klausimo, klausimų etapų taisyklės na, kaip žinia, tam tikrais atvejais reikia, reikia improvizuoti ir politikoje matyti, kažin ar įmanoma išvengti visiškai improvizacijų. Tačiau kuo aiškesnės, kuo horizontalesnės bus taisyklės, kuo skaidresnis bus procesas, tuo bus geriau. Dėl to būtų gerai siekti pažangos, numatant horizontaliasias taisyklės ypatingai kalbant apie klausimų struktūrą, vertinimo procesą. Ir taip pat būtų gerai, jeigu kuo mažiau aspektų būtų paliekama konkretaus komiteto kompetencijai, nuožiūrai. Ką aš turiu omenyje, pirmiausia, būtų labai gerai, jeigu būtų numatyta taisyklė, pagal kurią tiek pat laiko būtų skiriama visiems klausimams. Tai būtų toks horizontalus požiūris, vienodai būtų elgiamasi su visais paskirtaisiais komisarais ir su visais parlamento komitetais. Kitas klausimas, irgi kurį reiktų reglamentuoti matyt, kiekvienas paskirtasis komisaras turėtų teisę pasisakyti klausimų pradžioje ir po to turėtų galimybę, nu, tokiu būdu turėtų galimybę pristatyti savo prioritetus, nuomonę dar prieš prasidedant realioms diskusijoms, klausimams, atsakymams. Na ir manau, kad reiktų pamastyti apie tai, koks galėtų būti įžanginio, kokia galėtų būti įžanginio žodžio trukmė. Pradžioje siūlėme 20 minučių, dabar buvo sutrumpinta iki 10 minučių. Mes komisijoje manome, kad nėra taip lengva visus prioritetus pristatyti, visus įsipareigojimus pristatyti per 10 minučių. Mes, aišku, gerbsime jūsų sprendimą, koks jis bebūtų, bet prašyčiau dar kartą pamastyti apie tai, nes 10 minučių uh, Na, kažin ar tai yra pats optimaliausias laikas. Visi klausimai juk vyksta maždaug 3 valandas. Toliau kiti procedūriniai klausimų aspektai. Kaip žinote, procesas pradedamas klausimais. Ir būtų gerai, jeigu kiekvienas komisaras gautų galimybę pakomentuoti tiek tą patį skaičių komiteto prioritetų. Jeigu tie prioritetai patenka į jo valdomą sritį. Na, tam, kad procesas būtų aiškesnis, kad būtų galima horizontaliai vertinti klausimų rezultatus ir komitetams pasirenkti diskusijoms su paskirtoju komisaru, aš manau, kad abiems pusėms būtų naudingiau, jeigu klausimai būtų sugrupuoti į teminės kategorijas taigi tokiu būdu būtų lengviau pasiruošti klausimams, numatyti klausimus e, klausimams, na, o ir taip pat tai būtų aktualu ir vertinimo procesui. 24 valandų terminas vertinimui pateikti yra sveikintinas dalykas, nes tokiu būdu būtų užtikrinamas skaidrumas, proceso skaidrumas, būtų aišku, kad vertinimo raštų turinys yra glaudžiai susijęs su pačiais klausimais ir puikiai suprantate, apie ką aš kalbu. Taip pat komisija mano, kad aiškių, skaidrių taisyklių nustatymas tokiems klausimams būtų labai svarbu. Ankstesnėme procese buvo tai, taikomi trys, pro, pro, trys procedūros ir komitetai patys apsisprendė, kaip elgsis su uh, klausimais, jeigu nėra, jie pasirodė jiems nesantis labai išbaigtiniai. Taigi tos procedūros turi būti žinomos iš anksto ir tokiu būdu visa sistema taps aiškesnė. Dėl pono DAF žodinio pakeitimo aš jau apie jį pasisakiau ir norėčiau paprašyti komiteto paramo šiam pakeitimui, nes tokiu pakeitimu būtų galima tikrai užtikrinti tarp institucinę pusiausvyrą ir pateiktas Andrew Duff pasiūlymas viena vertus atitinka europiniai teisiai, taisyklėms ir kita vertus didina skaidrumą ir geresnį proceso supratim, supratimą. Taigi prašau pritarti šiam pakeitimui. Aš jam pritariu dabar ir manau, kad jis yra labai geras. Dėl kitų papildomų elementų, kurie atsispindi pranešime, ponas Daf siūlo, kalbant apie įžanginį, inauguracinį komisijos pristatymą. Visa taryba turi būti atstovaujama visai tarybai turi atstovauti tarybos pirmininkas ir tarybos pirmininkas kviečiamas į tą inauguracinę ceremoniją. Mes pritarėme siūlymui ir suprantame, kad tarybą visą pakviesti nebūtų lengva, kaip buvo siūloma anksčiau, kad, būtų, kad jie galėtų dalyvauti inauguracinėje ceremonijoje ir suprantu, kad tarybos pirmininko pakvietimas, aišku, čia yra e, mandagumo gestas e, iš Europos parlamento pusės. Na ir apibendrindamas dar norėčiau padėkoti ponui Dafui už pranešimą. Ten, kaip matote, yra nedaug nesutarimų, yra bendrai sutariama apie tai, kaip yra formuojama komisija ir, aišku, tas tos aiškios taisyklės būtų labai naudingos komisijai ir komisija yra dėkinga pranešėjui už jo darbą ir už parengtą pranešimą. Jums leidus, ponė pirmininkė, norėčiau dabar pereiti prie kitų papildomų komentarų, atsižvelgiant į struktūrinį dialogą ir tarp institucinį bendradarbiavimą. Norėčiau pabrėžti, kad komisija labai džiaugiasi dėl to, kad yra, ir kaip yra įgyvendinamas pagrindų susitarimas. Kai aptarnėjome pagrindų susitarimą prieš keletą mėnesių, buvo jaučiama dar tikra, tam tikra įtampa, dviejonių tokių buvo taryboje. Tačiau po to, kai buvo patvirtintas pagrindų susitarimas, galime pasidžiaugti pasiektais rezultatais. Ir galiu pasakyti, kad netgi po labai gyvų diskusijų, kurios vyko konferencijoje komitetų pirmininkų konferencijoje. Diskusijos šiek tiek nukrypo nuo problemų esmės, problemų, kurios buvo vertinamos kaip labai svarbios e, tvirtinant susitarimą prie kitų problemų. Tai akivaizdu, kad e, tos problemos, kurios tuo metu uh, buvo vertinamos kaip e, pačios sudėtingiausios problemos, galinčios pakengti mūsų abipusiam bendradarbiavimui. Panašu, kad jos jau yra išspręstos e, abiems pusėms e, palankiai ir dabar kyla šiokių tokių problemų, kurios jau yra susijusios su klasifikuotos informacijos tvarkymu. Ir komisijos ir parlamento administracijos dirba ir rengia sistemų atnaujinimą, pritempima prie tarptautinių standartų. Tokiu būdu lengviau būtų galima tvarkyti su klasifikuota įslaptinta informacija. Tai yra aktualu abiems mūsų institucijoms ir tikiuosi, kad e, greitai tą ir padarysime, nes bendradarbiavimas šio klausimu tarp dviejų institucijų vyksta labai sklandžiai. Ir kitas klausimas. E, norėčiau asmeniškai padėkoti pirmininkui Kastiniui. Mūsų bendradarbiavimas dėl skaidrumo registro. Čia vėlgi Europos parlamento dėrybininkai buvo labai parankus ir buvo pasirinkti geriausi sprendimai sudėtingiams klausimams dėl to, kaip būtų galima tai, kas buvo vertinama kaip lobistų registras, kaip tai būtų galima paversti skaidrumo skatinimo priemonę Briuselyje. Tokia priemonė, kuri įtrauktų ir kitas politinės erdves vienetus Briuselėje, kurie nėra lobistai, bet irgi nori įsitraukti į politinės diskusijas Briuselėje. Taigi labai dėkoju parlamento dėrybininkams. Jiems pavyko pasiekti puikių rezultatų ir tas skaidrumo registras iš tiesų visiškai naujoje, naujoje šviesoje pateiks tą skaidrumo elementą ir visi tie subjektai, kurie nori aktyviai dalyvauti politinėse diskusijose Briuselėje, bus užregistruoti pozityviai ir skaidriai. Žinau, kad dabar kartu ieškosime būdų, kaip e, pritraukti į savo pusę tarybą. Aš vėlgi esu optimistas ir tikiuosi, kad to pasieksime. Man tai yra, lab, būtų labai svarbus politinis signalas, jeigu visos trys institucijos susitartų dėl šio klausimo ir įrodytų, kiek svarbus yra skaidrumas šioje labai svarbioje srityje, nu, parengiant tą bendrą skaidrumo registrą. Na ir paskutinė mintis. Mes labai daug apie tai kalbėjomės per paskutinę plenarinę sesiją. Būtent sutarties pakeitimas. Ir kaip būtų galima įvesti naująjį Europinio stabilimo, stabilumo mechanizmo elementą į visas struktūras. Galiu džiugiai pranešti, kad nepaisant gan skirtingų principinių įvairių valstybių narių pozicijų, kurios atsispindėjo pradžioje. At, dabar penktadienį diskusijose dėl euro zonos panašu, kad tos valstybės užtikrins darnumą tarp Europos stabilumo mechanizmo ir ekonominės valdysenos. Mums pavyko išsaugoti visas ES kompetencijas ir užsitikrinti tą poziciją naujoje sąrangoje, siekiant geresnio ekonominio valdymo, ekonominio bendradarbiavimo, ap, apsaugant savo bendrąją valiutą. Tai yra puikus pasiekimas ir tos principinės komisijos ir Europos parlamento pozicijos, kurios kurių, kurių jos laikėsi pradžioje, buvo teisingos ir galiausiai diskusijos pakrypo tą linkme, kai buvo susitarta dėl to, kaip būtų galima bendradabiauti šioje svarbioje srityje ateityje. Dar dvi pastabos dėl komisijos darbų programos. Labai džiaugiuosi struktūriniu dialogu tarp komisarų ir atitinkamų parlamento komitetų. Kaip žinote, mes norime įvesti tą naująjį elementą komisijos programų sudarime, kur ne tik būtų planuojama ateinantiems metams, bet informuotumėme jūs ir visuomenę apie tai, kas yra planuojama komisijoje dar ir vėlesniais metais, iki kadencijos pabaigos daugmaž. Taigi tokiu būdu diskusijos būtų galbūt konkretesnės ir būtų galima geriau prognozuoti komisijos veiksmus. Dėl to laukiame struktūrinio dialogo tarp komisarų ir atitinkamų parlamento komitetų. Pavasarį vyks komitetų pirmininkų konferencija bendra su komisarais ir bus patvirtinta rezoliucija šiuo klausimu, kurią turėtų priimti Europos parlamentas. Tai būtų labai svarbus elementai įgyvendinant komisijos programą 12 metams. Šiuo metu rugsėjo mėnesį. Apie tai bus kalbama. Aišku, kai kalbame apie 12 metų komisijos darbo programą, tai nebejotinai ta programa <clears throat> labai išsamei atspindės strategijos Europa 2020 uždavinius. Ir kitas dalykas, tai bus pirmieji metai, kai mes turėsime panaudoti naujas priemonės, kurios leis stiprinti ekonomikos valdymą, geriau koordinuoti veiksmus ekonomikos srityje, teikti europines rekomendacijas valstybėms narėms dėl jų veiklos. Aišku, tie planai pakankamai ambicingi. Nemažiau ambicingų planų esame numatę ir Stokholmo programos srityje. Dauguma tų pasiūlymų susiję su bendros rinkos sklandesnių funkcionavimų ir svarbos įtvirtinimu. Taigi, ponia pirmininkė, aš gal jau ir taip daug visko pasakiau, todėl nebekalbėsiu ir mielai atsakysiu į klausimus. Ačiū komisijos nariui, ponia Gereros. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū komisijos pirmininko pavaduotojai. Turiu pasakyti, kad vienu metu, kaip šešėlinis pranešėjas, rengiau pranešimą, dėl kurio pagrindinį pranešimą rengė ponas Duff. Nebejotinai mes labai daug konsultavomės ir prieėjome vieningos bendros išvados dėl daugelio dalykų. Tačiau esu pateikęs konkrečių Andrew Duff pranešimo pakeitimų pasiūlymų. Ir jie susiję su tam tikrais klausimais, kuriuos minėjo ir komisijos narys Šefkovič. Asmeniškai nemanau, kad reikėtų riboti paskirtojo komisijos nario prisistatymo laiką. Buvo kalbama apie 20 minučių, dabar 10 minučių. Aš manau, kad gal reiktų pasirinkti aukso vidurį - 15 minučių, per kurias kandidatas turėtų pakankamai laiko, bet ne per daug jam būtų skirta laiko palyginti su bendru klausimo laiku. Esu taip pat teikęs anksčiau pasiūlymą dėl kitokio pakeitimo. Būtent, jeigu per tris klausimo valandas paaiškėtų, kad neįmanoma priimti aiškaus konkretaus sprendimo ir parlamentas norėtų gauti daugiau informacijos, tai galima būtų galvoti apie išimtinę procedūrą. Aišku, tai tikrai turėtų būti išimtis, o ne įprastinė praktika. Ir tokiu atveju galėtume prašyti papildomo klausimo organizavimo Per tokį papildomą klausimą užduotume papildomų klausimų kandidatui. Dar labai svarbus dalykas politinių frakcijų koordinatorių darbas. Jam tenka daug didesnė svarba. Aišku, kiekvienas parlamento narys turi turėti teisę klausti kandidato vieno ar kito rūpimo dalyko. Aš dirbu pirmą kadenciją parlamente, bet mano jau iki šiol sukaupta patirtis leidžia man sakyti, kad dažnai klausima vieno ir to paties. Yra parlamento nariai, kurie norėtų užduoti konkretų klausimą ir jie mirtinai nori tą klausimą užduoti, nepaisant to, kad, pavyzdžiui, prieš keletą minučių toks klausimas jau nuskambėjo. Todėl, manau, koordinatoriai turėtų e, pasistengti suderinti tokių klausimų pateikimo, tam reikia padirbėti su politinėmis frakcijomis. Be kita, ko tai reikštų, kad skirtingoms politinėms frakcijoms priklausantis parlamento nariai galėtų susitarti dėl to, kokiuose srityse jie norėtų pateikti klausimus ir atitinkamai tada būtų galima tikėtis aiškių atsakymų. Kalbant apie klausimų rezultatą, tai paprastai yra skiriamas pranešėjas. Bet aš manau, kad tokiu atveju pranešėjo funkcija turėtų būti įtvirtinta instituciniu lygiu. Kalbant apie pono DAF siūlomą žodinį paklausimą, aš manau, į kuriam pritarė komisijos pirmininko pavaduotojas, aš manau, kad tai yra neblogas dalykas, nes tokiu būdu užtikrintume geresnį tarp institucinį balansą. Bet turiu pasakyti, kad visada reikia ieškoti aukso vidurio, kažkokio kompromiso. Ir mes tikrai na, galvojame, kad paskirtasis komisijos pirmininkas turėtų atvykti į parlamentą vien tam, kad pristatytų sritis, kurios bus patikėtos paskirtiesiems komisarams. Aš manau, kad paskirtasis komisijos pirmininkas turėtų uh, nustatyti pagrindinius kriterijus, kuriais būtų vadovaujamasi, skiriant komis, paskirtai komisarą dirbti vienoje ar kitoje srityje, patikintėm vieną ar kitą sritį. Aš manau, kad tokiu atveju reikėtų galvoti apie dialogą su paskirtuoju komisijos pirmininku, užuot atsiskaitimą Nes, pakartosiu, svarbiausia sužinoti tokiais atvejais, kokiais kriterijais bus vadovaujamasi, sudarant komandą, sudarant komisijos kolegiją ir skirstant atitinkamas kompetencijos sritis. Dabar dėl antrosios dalies. Norėčiau pratesti komisijos nario mintį dėl sutarčių keitimo. Nebejotinai reikia kaip galima geriau pasinaudoti Europos vadovų tarybos išvadomis tam, kad būtų pateiktas pasiūlymas plenariniai sesijai. Turiu galvoje štai kokį pasiūlymą. Tai yra susitarimo supaprastinimas užtikrinantis mūsų dalyvavimą visose procedūrose. Ir kai tik tai, ir taip pat, kai bus visiškai aiškios stabilumo mechanizmo garantijos, tai šiuo atveju turiu galvoje ne valstybės narės, bet komisiją ir parlamentą, nes jie turės užtikrinti, kad tinkamai suderintų veiksmų bus įmamasi. Pirmininkas kalba neįsijungęs mikrofoną. Ponas Efner, ačiū, ponė komisarė Šefčevič, už tai, kad atvykote ir pristatėte e, savo mintis. Dėl klausimų Maničiau, tiek aš, tiek mes visi esame nepaprastai patenkinti ponio, pono DAF pranešimu, labai jis gilus, pateikiama daug gerų rekomendacijų. Maničiau, būtų reikalinga diskutuoti ne tik su pačiais paskirtaisiais komisarais, bet pradėti keistis pozicijomis ir nuomonėmis su paskirtuoju komisijos pirmininku apie tai, e, kokiais principais bus paskirtume portfeliai, kaip e, bus sudaryta komisija. Taip pat paskirtieji komisarai privalo pasirinkti klausimams, e, bet mes taip pat turime tam tikrų prievolių Parlamentas turi kiek įmanoma geriau pasirengti klausimams, išvengti, jog kartuotosi klausimai, būtų žmogus e, penkis, šešis kartus to paties klausinėjimas. Reikėtų kiekviename komitete suburti parengiamasias e, komandas ir paskirti koordinatorių. Manyčiau, tokiais būdais e, mes užtikrintumėme nuseklę klausimo eigą. Norėčiau pasinaudoti galimybę ir paklausti jūsų, kaipgi jums sekasi ruoštis Europos piliečių iniciatyvos įsigaliojimui. Pirmiausia, ką daro pati komisija kokių darbuotojų reikia techniniams, teisiniams ir politiniams procesams jų įgyvendinimui. Taip pat įdomu, kaip gyvyksta valstybėse narėse ratifikavimo procedūra, ypač kai kalbama apie patvirtinimo problemas. ir vis dar problematiškai sutinkama internetinė e, registracija ir parašų rinkimą. Tokie būtų mano turimi svarbiausi klausimai ir dar trumpas klausimėlis pabaigai. Kadangi jūs esate atsakingas už konstitucinius institucinius ir administracinius reikalus e, komisijoje. Tai kokiagi jūsų nuomonė dėl e, stabilumo mechanizmo sukūrimo? E, būkštaujame, kad jis kuriamas nesivadovaujant bendrijos metodu ir kai kurios institucijos, ypač komisija, turinti daug galių, galimybių, galėtų įnešti didesnį indėlį į šį procesą. Taigi mane daumintų jūsų komis, e, komentaras šiuo klausimu. Dėkui dabar žodis ponui Daf. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū tiems, kurie palankiai atsiliepia apie pranešimą. Manau, ponas Gerero ir ponas Šefčevis e, abu yra teisus, teisus atsiprašau, kad penkiolika minučių yra tinkamesnis laikas paskirtojo komisaro prisistatymui nei dešimt minučių uh, pritariu komisarui, kad kiekvienas paskirtasis komisaras turi e, gauti vienodas sąlygas, e, turėti galimybę kalbėti tokį pat laiką kaip ir kiti. Taip pat mes negalime E, pernelyg užsipulti paskirtojo komisaro, tačiau, aišku, sukontroliuoti kiekvieno parlamentaro neįmanoma. Čia juk parlamentas ir daug skirtingų žmonių dirba. Tačiau mes tikrai stengsimės ir manau, kad visą procedūrą tikrai stipriai tobuliname. Norėčiau paklausti komisaro Šefčovičius dėl komisijos pozicijos. Kadangi komisija taip pat e, vaidina svarbu vaidmenį komisaro patvirtinimo procedūroje. 1.5 e, dalyje pranešimo projekte kalbama apie interesų deklaraciją pažymima, kad ši deklaracija turi būti užpildyta tuo metu, jau turi būti išpildyta tuo metu, kai mm, komisaras pradeda eiti pareigas. Manytumėme, kad tai yra pernelyg vėlai. Iš principo finansinių interesų deklaracijos reikėtų iki klausimų pradžios siūlyčiau, kad šias deklaracijas įvertintų e, Teisinių reikalų komitetas parlamente. Jeigu kiltų kažkokių abejonių, kažkokių trūkumų būtų nustatyta ar kažko panašaus, tuomet e, sektoriniai komitetai atsakingi už e, klausimų organizavimą būtų paskatinti iškelti tuos nesklandumus iš, išplaukiančius iš finansinių interesų deklaracijų. Manyčiau, toks skaidrumas turėtų rūpėti visiems komisarams. Taip pat e, prašau šį klausimą iškelti pirmininkų suigoje, jiems diskutuojant su pirmininku Barozo apie etikos kodeksą. Na, aišku, nekantrauju sužinoti, kom tos diskusijos baigsis. Ir ar galėsime pakeisti pastraipą bei pareikalauti, kad paskirtieji komisarai užpildytų savo finansinių interesų deklaracijas iki klausimų pradžios. Dėl stabilumo mechanizmo žinote, kad nors plenarnėje sesijoje dar nebuvo balsuota, atsakingasis komitetas pasiūlė savas taisyklės, kaipgi šis mechanizmas turėtų funkcionuoti ir kad jas griežtai išdėstytų reglamentas, tai reiškia komisijoje savo iniciatyvą pateiktų teisėkuros pasiūlymą ir jis būtų svarstamas pagal bendro sprendimo procedūrą, dalyvaujant parlamentui ir tarybai. Manyčiau, kad ten taip pat būtų kalbama labai griežtai apie labai griežtas prielaidas mechanizmui funkcionuoti. Aš tiesiog norėčiau, kad jūs patvirtintumėte, jog pirmininkas Barozo per vadovų tarybos posėdžius palaikys parlamento ypatingą prašymą, kad šis mechanizmas veiktų pagal reglamentą, nepaisant to, jog e, pats mechanizmas yra kūriamas pagal tarp vyriausybinę sutartį. Ačiū. Dėkoju ponui Dafui. Dabar suteiksiu žodį komisarui Šepčiovičiui. Bet aš dar prieš tai norėčiau kelis komentarus pats pasakyti. Pirmiausiai dėl politinių partijų. Vakar, tiksliau šyryt, ne, visgi vakar, aptarėme pano, ponios Janakus pranešimą dėl politinių partijų finansavimo, europinių politinių partijų finansavimo. Jis susilaukė daug susidomėjimo. Uh, šiame parlamente ir man įdomu, ar komisija neketina teikti pasiūlymų šio klausimu. Rinkimų teisė čia irgi aišku yra svarbi. Susijusi su klausimu apie tai, ar politinė partija iš ties yra europinė. Kitas klausimas yra susijęs su struktūriniu dialogu. Kaip jau buvo pasakyta, mes komitete nekažiai kiek turime teisėkuros teisių galių, bet turime specifinių galių, kai kalba eina tarp, apie tarp institucinius susitarimus. 17 straipsnio pirmoje dalyje teigiama, kad komisija parengia metinės ir daugiametės programas, pagal kurias pasirašomi tarp instituciniai susitarimai. Apie metodus nėra daug kalbama, tačiau e, ši pati idėja yra susijusi ir su mūsų komitetu. Taigi žodis Jums, komisarė. Dėkoju, ponė pirmininkė. <clears throat> Šiek tiek prisitrauksiu mikrofoną. Ačiū pirmininkė, dėkoju visiems e, komiteto nariams už pastabas. Pirmiausia, pradėsiu nuo pono Gerero. Aš manau, kad 15 minučių būtų gal geriausias kompromisas. Nes jeigu sėdėdamas klausimuose per pirmos, pirmasis dešimt minučių pristatydamas prioritetus, matai, kad laikas labai greitai bėga, o po to, kai užduodami klausimai, laikas sulėtėja labai smarkiai. Taigi gal būtų galima prailginti tas dešimt minučių. Ir įsivaizduoju, kad kiti komisarai, kurie išgyveno tą patirtį ir būsimi komisarai, be jokios abejonės pritartų ir būtų dėkingi už šiuos pasiūlymus. Taip pat e, pritariu pono Gerero ir pono Hefnerio mintims dėl abipusio pasirengimo. Žinoma, labai svarbu, kad paskirtieji komisarai atvykstantys į klausimus gerai pasirengtų, nes jie būtent turi įrodyti, kad gali dirbti šios darbus, eiti šias svarbias aukštas pareigas ir svarstyti tuos klausimus, kurie yra labai svarbus ir kurie, yra, kurie patenka jų valdomą portfelį. Tai būtų gerai ir politiniams e, partneriams atitinkamuose komitetuose, jiems irgi gal svarbu pasirenkti, nes tas laikotarpis e, nuo paskirimo iki klausimo nėra labai ilgas. Taip pat <clears throat> pritariu Jums, kad būtų gerai, jeigu pasirengimas vyktų ir Europos parlamente, kad nesikartotų tie patys klausimai, kad būtų galima, kad galėtų koordinatoriai pasikalbėti apie tai, kaip struktūrizuoti klausimus, ypač jeigu portfelis yra platesnis ir jame yra skirtingų atsakomybės sričių, tuomet diskusijos taptų darnesnės sklandesnės. Ir Aišku, suprantu, kad kiekvienas parlamentaras turi teisę užduoti bet kokį klausimą, bet galbūt būtų galima kažkaip tą procesą sutvarkyti taip, kad geriau būtų galima pasirengti, parengti tuos klausimus ir atskirti tas įvairias rytis klausimų metu. Tokiu būdu būtų įdomiau ir sklandesni, sklandesni būtų tie klausimai, nebūtų sklandesni ir parlamentarams, ir žmonėms apskritai. Taip pat komisaras galėtų išbaigčiau, konkrečiau pasakyti, ką jis ar ji ketina daryti toje srityje, nes galėtų kalbėti tu, tais pačiais klausimais, atsakydamas į kelis, tais pačiais, tos, tomis pačiomis temomis atsakydamas į kelis klausimus. Uh, tai būtų naudinga abiems pusėms. Taip pat e, pranešėjas atsakingas už klausimus. Irgi labai gera mintis, nes tai būtų žmogus, kuris prižiūrėtų procesą nuosekliau ir taip pat ekspost vertinimo procesas jau po klausimų būtų užbaigiamas greičiau. Dabar pono Gerero pasiūlymas. Aš manau, kad tai būtų puikia galimybė Europos parlamentui išrinktai pirmininką, komisijos išrinktai pirmininką, priversti pristatyti savo filosofiją, bendrus kriterijus, nuomonės dėl būsimų portfelių paskirstimo plenarnėje sesijoje, kai vyksta diskusijos su juo. Tai vyktų iš anksto ir būtų gerai, jeigu išrinktasis pirmininkas galėtų pristatyti savo filosofiją, savo požiūrį jau tuo metu. Ir taip pat tai būtų labai geras informacijos šaltinis parlamentarams, suvokiant, kaip išrinktasis pirmininkas ketina formuoti komisarų kolegiją ir kaip paskirstyti portfelius. Man patiko pono DAF žodinis pakeitimas iš principo dėl to, kad yra laikomasi sutarties, institucinios pusiausviros. Taip pat yra išsaugoma labai svarbi portfelių skirstimo prerogatyva, kam turėtų būti patikimas šis darbas, būtent komisijos pirmininkui. Tokiu būdu išvengsime kokiu tai dėrybų, dėl to, kas, kas, ką, kas kokį portfelį gaus. Ir puikiai suprantate, ką aš turiu omenyje. Kai tokiu būdu procesas taptų dėrybų objektų. Ir aš manau, kad tai yra išrinktojo pirmininko prerogatyva nuspręsti, kaip bus formuojama komisija, kaip paskirstomi portfeliai, kas yra labiausiai tinkamas kandidatas vienam ar kitam portfeliui perimti. Ir jie tuomet įrodytų, kad yra pasirengę tam darbui, yra kompetitingi pareigūnai ir verti pasitikėjimo tam, tiems portfeliams valdyti. Tokiu būdu, aš manau, kad tai buvo ir numatyta bendroje Europinėje sąrangoje, skirstant įvairius vaidmenys institucijoms. Ačiū ponė Gerero už pastabas dėl starties pakeitimų. ir suprast, komentarų dėl supaprastintos procedūros. Kaip teisingai pažymėjote, labai svarbu, kad šiuo klausimu, kai kuriami, kuriamos papildomos priemonės ekonominiam stabilumui užtikrinti, bandant apsaugoti eurą ir kuriant tam tikrose valstybėse narėse visa, vis, visapusiškai visa te, aiš, teis, vis, visapusišką teisinį aiškumą. Visi tie dalykai yra labai svarbus ir reikia, aišku, judėti į priekį greitai, nes per paprastas procedūras įsivelsime į sudėtingas diskusijas ir kalbėsime apie potencialius galimus, įmanomus variantus ir kaip kompetencijas būtų galima pers, per, pers, perskirstyti ir tuomet diskusijos nukryptų nuo kurso ir prailgtų visas tas procesas. Dėl to supaprastinta procedūra, aš manau, būtų teisingiausias sprendimas esant dabartiniams aplinkybėms. Ir labai dėkojame Europos parlamentui, kad yra pasirengęs pritarti supaprastintos procedūros pritaikymui. Atsakydamas į pono Hefnerio pastabas, ypatingai antrąją, trečiąją pastabą, dėl Europos piliečių iniciatyvos. Dėl jos mes uh, tikrai daug bendradarbiavime ir džiaugiuosi, kad kalbant apie komisijos uždavinius, kuriant tinklapį, kur Europos piliečių iniciatyva būtų užregistruota, taip pat uh, rengiantis uh, atitinkamos programinės įrangos įdėgymui tam, kad organizatoriai galėtų nemokamai tą programinę įrangą atsisirpti, rengiantis pristatyti piliečių iniciatyvą. Bandant atlikti tą darbą laiku, mes suprantame, kiek yra pažangi ta technika ir nemanau, kad čia dėl jos galėtų kilti kokių tai techninių problemų. Dar prieš įsigaliojant Europos piliečių iniciatyvos reglamentui kitais metais. Ta pati pasakyčiau ir apie vadovą vadovas bus parengtas e, iš anksto ir rengėjai, organizatoriai, norintys pasinaudoti Europos piliečių iniciatyvos teisę, jau pirmąją dieną, įsigaliojimo dieną 12 metais turės visą informaciją iš anksto ir galės pasirengti tos naujos demokratinių diskusijų priemonės panaudojimui pritaikymui nuo pat iniciatyvos įsigaliojimo pirmosios dienos. Dėl situacijų valstybėse narėse kol kas e, nėra išvelgta kokių tai rimtesnių problemų, tai tikimės, kad e, sunkumų išvengsime. Man atrodo, kad e, tas pats demokratinis spaudimas jaučiamas ir ten, kaip ir čia, komisijoje, nes lūkesčiai yra dideli. Pilietinė visuomenė tikisi, kad ši priemonė įsigalios laiku ir kad visi reikalingi teisiniai pakeitimai nacionaliniu lygmeniu bus atlikti laiku. Kalbant apie Europos stabilumo mechanizmą. Europos komisija ir parlamentas, mano manimu, čia turi daug bendrų nuomonių. Mes manome, kad įmanomas sprendimas dabartinėse, dabar veikiančiose sutartyse Ir visgi norėtumėme, kad Europos stabilumo mechanizmas būtų patvirtintas pagal bendrijos metodą. Ir šis svarbus procesas taip būtų tvarkomas. Deja, dabartiniu momentu tai nėra priimtina valstybėms narėms. Ir nekarta ES mums teko siekti kompromiso šioje srityje ir galiausiai mums pavyko pasirūpinti tokiu kompromisu, kuris yra priimtinas ir kuris tenkina stabilumo mechanizmo sąlygas, kad tai turi vykti laikantis sutarties ir aš manau, kad valstybėms narėms tarybos e, kontekste ir e, techniniuose parengiamuosiuose darbuose taryba pasinaudojo savo prerogatyvą ir įrodė, kad tai patenka Europinės teisės e, srity. Tai yra būtina, svarbu, kad mes kad e, mechanizmo būtų visiškai, mechanizmas atitiktų Europinės teisės nuostatas. Esame juk sutarčių sergėtojai. Taigi stebėme budriai, kaip vyksta procesas bandysime suvaidinti savo vaidmenį, kuo galima efektyviau, bandant užtikrinti politikos darną, kai bus įdėkta Europos ekonominė valdysena ir tas svarbus vaidmo teks ir komisijai koordinuoti veiksmus šioje svarbioje srityje, ekonomikos srityje, konkurencingumo taip pat ir naujų modernių darbo vietų kūrimo srityje. Pono Daf klausimas dėl Elksenos kodekso. Pirmininkų suigoje diskusijos buvo konstruktyvios. Na ir kalbant apie interesų deklaracijas, buvo siūloma, siūloma atnaujinti deklaracijas kasmet. Aišku, deklaracijas turi pateikti ir sutoktiniai bei partneriai. Jeigu bus primtas sprendimas, kad Teisės reikalų komitetas e, bus atsakingas komitetas, tuomet Teisės reikalų komitetas turi gauti finansinės deklaracijas e, dar prieš klausimus. Aišku, laukiame parlamento nuomonės, kurią patvirtins pirmininkų suiga. So Įsivaizduoju, kad e, tas klausimas irgi atsispindės e, toje nuomonėje. Na, o po to kolegija susės ir apsvarstys pasiūlymus. Galiu pasakyti, kad tikrai atkreipsiu kolegų dėmesį į iškeltas problemas ir tikiuosi, kad jie jas traktuos taip, kaip, kaip aš, nes tikrai matau, kur link veda šis pakeitimas. Kalbant apie tai, kaip Europos stabilumo mechanizmas bus tvarkomas, valdomas, kokie bus vidiniai stabilumo mechanizmo procesai, kaip jie bus e, tvarkomi. Jūsų pasiūlymas renk, parengti reglamentą, bet man sudėtinga būtų tai komentuoti, nes tai nėra mano sritis ir reiktų pasitarti su kolegomis dėl pasiūlymų, kaip juos būtų galima įvertinti. Nes kol kas yra tas bendras, bendra sąranga siūloma, kaip būtų galima įtraukti ir privačių investuotojų atsakomybę, kolektyvinių veiksmų straipsnį būtų galima numatyti mechanizme, tam, kad aiškiai atskirtumėme solidarumą ir moralinių problemų galimybę ir kokios rytys būtų atsakingos šiuose darbuose ir kaip tos naujosios taisyklės antrajame priedė atsispindėtų. Kol kas diskusijos nepasiekė tokio, tokios stadijos, kai jau būtų galima kalbėti apie vidinius stabilumo mechanizmo elementus ir procesus. Ir galiausiai e, ponio pirmininko kasinį mintis dėl politinių partijų. Mes laukiame Europos parlamento pranešimo šiuo klausimu, bet manau, kad aiškiai galiu pasakyti, kad tikslas yra bendras, kaip pagerinti ir sukurti tikras, euro, tikrą europinę politinę erdvę. Ir 203-204 reglamentai šiuo klausimu. Jūs manote, kad reikia juos atnaujinti, mes pasirengę apie tai pakalbėti ir prireikus galėsime pateikti konkrečio pasiūlymų. Dabar programos. Mes pagrindų susitarimų diskusijose apie tai kalbėjome. Darbų programos. Manome, kad geriausia rengiant tas programas būtų visoms trims institucijoms labai konkrečiai padiskutuoti apie tai, kaip būtų galima numatyti prioritetus darbuose kitam laikotarpiui. Tai būtų geriausias kompromisas tarp komisijos teisėkuros iniciatyvos teisės ir taip pat įtraukiant teisėkuros institucijas į aukščiausio prioriteto klausimų aptarimo planavimą ateinantiems metams. Tokiu būdu galėtumėme geriau planuoti diskusijų, diskusijas e, ir būtų galima geriau derinti teisėkuros institucijų, institucijos e, darbus ir rezultatą pasiektumėme greičiau, tose srityse, kur yra skubu rezultatą pasiekti. Na ir, pavyzdžiui, šiais metais rengiant program, rengiant programą, svarbiausias akcentas yra ekonominių priemonių paketas. Ir dėl to susitarėme labai greitai. Tai atskleidžia tas, kad programavimas keliems metams yra tikrai naudingas dalykas. Ir tikimės, kad parlamentas ir taryba tam pritars dar šiais metais. Dėkoju, pirmininkė. Eh, Ačiū, pana komisijos nariai. Ačiū už informaciją, kurią pasidalijote ir pagėdavimą atvykti pas mus. Esame dėkingi visada jums už dalyvavimą mūsų posėdėje. Manau, kad mes praktiškai ir galime baigti diskusiją, nes mes dar turime kitą klausimą. Taigi, jeigu jūs norite jau išvykti, galite tai padaryti. Allora, noi abbiamo ancora un altro punto all'ordine. Dar vieną klausimą reikia apsvarstyti pagal dabar darbo tvarkę, bet turiu pastebėti, kad tiesą pasakius nebeliko kvorumo. Todėl pristatysiu tą klausimą, pasiūlysiu galimą reikalo sprendimą ir tai yra parašyti laišką, tačiau sprendimą dėl tokio laiško turėsime atidėti kitam posėdžiui. Taigi 128 straipsnio taisyklės aiškinimas. Ponas Leiner pateikė prašymą pateikti 128 straipsnio paaiškinimą bei kaip tas straipsnis siejasi su sutarties 218 straipsnio. Turiu pasakyti, kad tikrai tai nėra labai lengva tema ir gal sunkiausius klausimus tuo tarpu apeisime, nes reikia juos apsvarstyti kartu. 128 straipsnis, tiksliau tai yra taisyklio, nes straipsnis pasitaiso pirmininkas yra susijęs su ieškiniais teisingumo teisme, Europos teisingumo teisme. Parlamentas per nustatytą ETT įstatuose laiką turi išanalizuoti ES teisės akto ir įgyvendinimo priemonės kad išsiaiškintų, ar jos neprieštarauja ES sutartims. Ir tai pasakytina apie bet kokius ieškinius, bet kokius tokio tipo ieškinius, kurie patenka į ETT. Dabar Lisabono sutarties 218 straipsnio nuostata sako, kad Europos parlamentas, taryba ir komisija gali bendrai kreiptis į teisingumo teismą, kad šis pareikštų nuomonę dėl vieno ar kito dalyko atitikimo ES sutarčiai. Ir jeigu teismo sprendimu sutarties dvasia ar nuostatos pažeidžiamos tokiu atveju, vienas ar kitas aktas, teisės aktas negali įsigaliuoti. Taigi visos trys valstybės e, institucijos gali kreiptis į Europos teisingumo teismą, prašydamos išaiškinti bet kokio susitarimo teisėtumą ir jo atitikimą ES sutarčiai. Regis atsakymas peršasi pats savaime, bet aš manau, kad jūs turėtumėte šį klausimą analizuoti atsižvelgdami ir į 90 taisyklės 7 punktą. O 7 punktas sako, kad prieš balsuojant dėl tarptautinių susitarimų ir prieš komitetui, atsakingajam komitetui priimant galutinį sprendimą, tų komiteto narių grupė gali paprašyti, kad sutarties, tarptautinės sutarties klausimas būtų perduotas Europos Teisingumo Teismui įvertinti per parlamento biurą. Taigi, kokia teisė turi pirmenybę? Pirmenybę nebejotinai turi ES sutartis. Juolab, kad mes šiuo atveju kalbame apie tarptautinius susitarimus. Ir tokiu atveju reikėtų tarsi vadovautis 90-osios taisyklės 7 dalimi, o ne 218 ES sutarties straipsnių. Nes 218 straipsnė nekalbama apie susitarimus, bet tai neturi rūpėti, nes 90-oje taisyklė yra aiški nuostata šiuo atveju. Ir tokiu būdu 128 taisyklė į jos taikymo sritį patenka tik tie teisės aktai, kurie yra primami Europos Sąjungoje ir tik jie gali būti, dėl jų gali būti pateikti e, ieškiniai Europos teisingumo teisme, bet nekalbama apie jokius kito tipo sus, teisės aktus, tokius kaip susitairimai. Todėl negalime kalbėti ir apie ES teisės pažeidimą. Bet kokiagi būtų išvada? Pirmiausia, akivaizdu, kad Europos parlamentas turi užtikrinti ES teisės atitikimą Lisabonos sutarties taisyklėms ir nuostatoms. Ir toks principas turi būti įtrauktas į mūsų taisyklės. Bet mūsų taisyklės negali kirstis su tokiu principu. Jeigu mūsų taisyklėse nieko apie tai nepasakyti, mes vis tiek turime numatyti galimybę kreiptis į Europos teisingumo teismą dėl išaiškinimo. Deleguotojų teisės aktų atveju ir kitų teisės aktų atveju visiškai logiška naudoti 128 taisyklę kuri numato, kad Europos parlamentas gali kreiptis į Europos teisingumo teismą dėl um, vieno ar kito teisės akto atitikties ES sutarčiai. Manau, kad tai taikoma ir deleguotasiems teisės aktams. Logiška išvada būtų. Logiška išvada būtų, kad reikia analizuoti pasiūlytą į teisės aktą tam, kad jisai praktikoje nepažeistų teisės nuostatų, kurios yra įtvirtintos sutartie. Bet aš manau, kad tokia pačia logika galima vadovautas ir kitų dviejų teisės aktų, kurios tvirtina parlamentas atveju. Aš manau, kad taisyklė būtent tą taisyklę tai ir norima pasakyti. Ir manau, kad toks taikymos ryties išplėtimas mm, būtų teisingas. Taigi, siūlau už tai ką. Kaip jau sakiau, kvormo nėra, todėl negalite man suteikti įgaliojimų parašyti atitinkamą laišką. Bet noriu pasakyti štai, kad 90-osios taisyklės šeštojoje dalyje yra numatyta konkreti, ne pirmininkas atsiprašo, 90-osios taisyklio 7 dalis nustato specialiąją procedūrą, kurią parlamentas vadovaujasi, pasinaudodamas savo prerogatyvos teisę pagal 128 straipsnio pirmąją dalį kreiptis į Europos teisingumo teismą, prašydamas išaiškinti, ar viena ar, viena ar kita tartautinio susitarimo dalis ar susitarimas kaip o toks neprieštarauja ES teisai sutarčiai. Tačiau prieš kreipiantis Europos teisingumo teismą, Europos parlamentas turėtų vadovautas 128 straipsnio nuostatomis tarptautinių susitarimų atveju, nes pagal nutilėjimą taip turėtų būti daroma. Bet yra 90-osios taisyklės 7 dalis, kuri labai konkreti ir labai konkrečiais nurodo, kad Tarptautinių susitarimų atveju turėtų būti vadovaujamasi tokia pačia logika. Taigi galime veikti pagal nutilėjimą. Kas norėtų dar papildyti? Prašom, ponas Daf. Pone pirmininkė, visiškai pritariu jūsų pateikta situacijos interpretacijai ir aiškinimui. Aš netgi paraginau parlamento pirmininką nusiųsti nuomonę teisingumo teismui dėl žuvininkystės sustarimo su Maroku. Gali būti, kad jis pažydžia tarptautinę teisę. Dabartinėse taisyklėse egzistuoja spraga kuri e, nurėmė, jog tolimesni pirmininkaujančios valstybės žingsniai e, gali e, būti teisiškai arba prasilengėti su teisė. Taigi, reiktų pasinaudoti 19 taisyklės procedūra. Ar reikia kvorumo, kad jūs įpareigotumėt galime parašyti laišką. Manau, kad e, to gal ir nereiktų ir taip pat reiktų jūsų paprašyti kreiptis laišku į parlamento pirmininką. Ponas Hefneris, ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, džiugu, kad įtraukėte šį klausimą į darbo tvarkę. Aš to prašiau. Tai tikrai gerai. Ir taip pat Ačiū Jums už tai, kad išsamei išnagrinėjote šį klausimą, išsamei pristatėte mm, esamą situaciją. Problema iškilo, iškilo mano frakcijai mm, ir kitoms frakcijoms e, pabandžius pateikti tam tikrus pakeitimus, todėl būtina, kad mūsų komitetas išaiškintų situaciją. Taigi e, Visiškai pritariu jūsų pateiktam atsakymui. Manyčiau, kad reikia kuo greičiau darbo e, tvarką interpretuoti pagal aukštesnės normas 97 dalis 218 straipsnės sutarties yra prievulė, kurios būtina laikytis. Dėl to abejonių nėra tikrai paprašiau įtraukti klausimą darbo tvarką ne dėl to, kad abejoju kai, tuo, kaip reikia elgtis, bet dėl to, kad noriu paskatinti, pajudinti klausimus, nes nebūtų sąžininga mm, vėluoti su mūsų atsakymu e, kitiems komitetams reiktų kuo greičiau nustatyti, kokia yra e, reikalinga procedūra, ją pradėti vykdyti ir galų galiai išspręsti problemas. Dėl darbo tvarkos. O koks yra mūsų komiteto kvorumas? Ar kas nors žinote? Come sempre accade, per la verità, ho sbagliato io. Taigi, padariau klaidelę. Kvorumas gali tapti kliūtimi tik tuomet, jeigu kas nors paprašo o, patikslinti, ar egzistuoja kvorumas. Niekas to neprašė, kolega Hefner, ar keičia kažką, jeigu tik tai per kitą posėdį nuspręsime. O, nusiųsti laišką ir 22 dieną kitą savaitę turime neįlinį posėdį ir tuomet galime e, tą padaryti. E, Panas Kefneris, aš nežinau, ar taip leistų sutilpti į terminus. Taigi, jeigu jūs parašytumėte tokį laišką, tai gal reiktų pasikonsultuoti su Europos liaudės partijos frakcijos koordinatoriumi. Na, aš e, aš tikrai suprantu, kad kvorumas e, laikomas esančių tol, kol kas, kas dėl to suabejoja. Ir mm, nors jūs pasakėte, kad kvorumo gal ir nėra, tačiau e, niekas nepaprašė patikrinti, ar jis iš tikrųjų yra. Ir man svarbiausia, ar tilpsime į terminus, jeigu laišką parašysime kitą savaitę. Padarysime tuomet šį e, e sprendimą 22 dieną. Pritariu pasiūlymui sprendimą priimti 20 antrąją dieną, liko vos keletą dienų. Na, jeigu niekas neprašo patikrinti kvorumo, tai e, čia mes jau pradedame priminti Italiją, Vokietija žinoma e, turės ieškoti savo atsakymo. Be abejo gaila, kad nėra visos frakcijos atstovaujamos dabar. Šis klausimas nėra toks paužiantis, taigi šiek tiek lūktelti, manau, galime. Oui, merci. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau savo ruoštų pasakyti, kad galbūt būtų racionalu palaukti keletą dienų. Tokiu būdu mes galėtumėme raštu gauti pasiūlymą kurį jūs e, parengėte ir dabar pristatėte žodžiu labai aiškiai, bet vis tiek žodžiu vien tik tai išklausyti pasiūlymo nepakanka, taigi palaukime dar keletą dienų ir kitą kartą jau patvirtinkime laiško turinį. Allora. Puiku. Dvidešimt antrąją dieną apie tai dar pakalbėsime. Visadagi žmogus mokaisi. Ir dabar ką tik sužinojau iš sekretariato darbuotojų, kurie visada yra geriau informuoti nei mes, kad pagal mūsų taisyklės reikia tikrinti, ar turime kvorumą posėdėje. 125 taisyklė antroji jos dalis. Apie tai rašoma ten. Kągi, viską jau išsiaiškinome. Ir tik tai dar pridursiu, kad nusprendėme neįlinį posėdį surenkti balandžio 7-ąją. Kągi, man atrodo, kad daugiau sprendimų nereikia mums e, priimti. Dėl visko apsisprendėme, eiliniai posėdžiai lieka taip, kaip numatyta. Panašu, kad neįlinių dabar rengiame daugiau nei paprastų posėdžių. Ačiū.